Dear colleagues, we shall start. Mėly kolegos, pradėsime mūsų posėdį. Prašau visų susėsti. If there is no objections, the agenda is adopted. Jei niekas neprieštarauja, darbo tvarkė laikome patvirtintą. And <clears throat> please note that interpret... Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad vertimas danų, graikų, latvių, kroatų ir airių kalbomis e, šiame posėdėje nebus užtikrintas. Ką? Kolegos, prašau susėsti. Norėčiau e, priminti tragiškus įvykius Viduržėme jūroje praėjusią savaitę, e, kuriuose žuvo beveik 500 žmonių. Kalbėjomės apie tai su komisijos nariu Avramopulos bei su, e, bei su Maltos premjeru ponu Gonzi ir aptarėme situaciją, pranešimą dėl situacijos Viduržėmio jūros regione, e, kurį rengė du, dvi pranešėjos, ponė Meciola ir ponė Kiengė. Praėjusį pirma, šį pirmadienį e, ministrų tarybos posėdėje buvo nus, buvo, buvo surinktas ypatingas e, ministrų tarybos posėdis ir aptartas dešimties punktų planas, pristat, kurį pristatė komisija. Šiandien po pietų e, įvyks nepaprastas Europos vadovų tarybos e, posėdis, kuriame pirmininkas Tusk. E, kitą savaitę Strasbūre, e, kaip žinote, vyks plenarinė sesija. E, Norėčiau suteikti žodį poniai Kijengė, kuri pristatys mūsų komiteto poziciją migracijos klausimų. Ačiū, ponė pirmininkė. Viduržėmio jūroje žuvę 900 žmonių iš dalies yra ir mūsų atsakomybė, mūsų neveiklumo rezultatas. Norėčiau pasiūlyti pagerbti šių e, aukų atminimą. Per kitus kelis mėnesius mūsų komitetas turėtų siūsti vilties žinę keliems tiems, kurie išgyveno ir turime kalbėti apie tai, kaip e, suteikti galimybę saugiai pasiekti mūsų krantus taip pat užtikrinti, kad e, šios baisios tragedijos aukos būtų tinkamai pagerbtos. Siūlau visiems jų atminimą pagerbti tylos minutę. thank you very much. Uh, kovo septynioliktąją buvo pradėta mare e, gelbėjimo operacija Jos tikslas e, e, yra analizuoti informaciją apie organizuoto nusikalstamumo grupės, kurios prisideda prie um, laivų pa, vykimo į, per viduržėmę jūrą Europos Sąjungą. Ir norėčiau suteikti iš karto žodį ponui Michael Ra Rosenbach, kuris pristatys bendros E, operacijos Mare darbo grupės darbą. Ačiū. Pone pirmininkė, noriu padėkoti už mums sutiktą galimybę pasisakyti šiame jūsų komitete. Norėjau e, pristatyti prezentaciją, kuri kaip tik šiuo metu yra pakraunama. Galbūt galėtumėte pradėti rodyti. No? I was told 30 seconds, so I will just maybe start. Pradėsiu. Bendra jungtinė operacija Mare yra Europolo iniciatyva. Jos tikslas e, analizuoti nusikalstamų grupuočių da, veiklą, e, gabenant žmonės per viduržėmio jūrą. E, Šioje operacijoje dalyvauja valstybės narės, mūsų partnerės agentūros, trečiosios valstybės, Interpolas ir be abejo Europolas. Norime išnaudoti Europolo galimybės kaupti, apdoroti ir skleisti žvalgybinę informaciją. E, Mare operacija e, buvo nuspręsta e, steigti komisijoje po Mare Nostrum operacijos užbaigimo. Taip pat nusprendėme, kad reikia parengti bendrą požiūrį. Ir nors kiek, mes sėkmingai dirbame or, or, analizuodami organizuotų nusikalstamumo veiklą, tendencijas. Draugės su valstybėmis narėmis nusprendėme, kad įprastinių e, darbo kanalų nepakaks analizuojant asmenų gabenimo kontrabandą per viduržėmio jūrą reiškinį. Ypač dėl to, kad e, jų kilmės šalis yra ne Europos Sąjungos šalis. Ir todėl buvo įsteigta ši bendra operacija Mare. Ir svarbiausia yra pabrėžti, kad mes šioje operacijoje bendradarbiavame su trečiosiomis šalimis. Kaip žinote, bendradarbiauti galima tik tuo atveju, jei yra pasirašytas dėl, susitarimas dėl bendradarbiavimo. Taip pat noriu pabrėžti, kad mums reikia informacijos šaltinių, e, kad galėtume e, identifikuoti už nusikalstamas, organizuoto nusikalstamumo grupuotės ir užkardyti, už, pasipriešinti jų veiklą. Mes bendradarbiaujame su kitomis organizacijomis, ypač e, mūsų domina informacija, sukaupta e, apklausus imigrantus iškart jiems e, išsilaipinus ES valstybėse, taigi bendradarbiavame su kitomis agentūromis. Norėčiau apžvelgti dabartinę padėtį. Matome, kad maršrutai, žmonių kontrabandos per viduržėmio jūrą maršrutai e, pastaraisiais metais keičiasi įprastiniai trumpi maršrutai iš Šiaurės Afrikos per Ispaniją nebėra naudojami ir dabar persikelta labiau į rytus. Ir šiandien ypač daug mažų laivų išvyksta iš Tuniso, Libano, Sirijos ir per Turkiją tie laivai bando pasiekti Europos Sąjungą. Yra naudojami įvairiausi maršrutai kartais pasitelkiami laivai, kartais bandoma sausumą e, pervežti, kontrabandą sausumą perkelti žmonės, taip pat kartais naudojami lėktuvai. Panagrinėjus Europolo veiklą pamatysime, kad mes ne, ne dabar pradedame domėtis organizuoto nusikalsamumo veikla, e, kontrabandą pervežant žmonės. Turiu pasakyti, kad mes esame suėmę nemažai e, asmenų, kurie, už, vykdo, už, kurie išsima kontrabandą žmonėmis. Tai yra vienas mūsų prioritetinių veiklos sričių pagal ES strateginius planus. Tai yra žmonių kontrabanda per viduržėmio jūrą. Ar jau matosi mano prezentacija? nežinau ar gerai matosi, čia nubražyti maršrutai, apie kuriuos ką tik kalbėjau. Tai jie, tas žemėlapis parengtas mūsų dabar turima informacija, o čia matote tendencijas, kiek naujų atvejų konstatavo Europolas ir kaip, kokios pastangos dedamos mm, skatinti ne, ne, nelegalią migraciją ir kiek uh, E, atveju mes jau nagrinėjome, šiais metais jau nagrinėjome 455 naujus atvejus. Mes tikrai labai daug siejame, mes labai daug tikimės iš Mario e, operacijos sėkmės, sėkmingos įgyvendinimo. Iš tų atvejų, kuriuos ką tik minėjau, galime juos apibendrinus padaryti išvadas ir uh, kalbėti apie tam tikras tendencijas. Uh, Mes vykdome pradėtus tyrimus valstybėse narėse, bet dėja pastebime, kad vis dažniau e, pasitelkiamas smurtas, smur, smurtas ir prieš migrantus, juos atsukamas ša, ginklas, jeigu jie nenori lipti į, į, į pasiūlytą laivą, Taip pat e, smurto atveju pasi, pasitaikė ir e, bendraujant su pasienio e, apsaugos pajėgomis. Taip pat reikia e, pasakyti, kad e, žmonės bando patekti į ES pasislėpę, pavyzdžiui, vilki, vilkikuose, pavojingose autom, transporto priemonės dalise. E, Dažnai, e, pavyzdžiui, kontrabandos žmonėmis paslaugos yra siūlomos per, e, socialinę, per socialinius tinklus. Norėčiau paminėti e, Daidalos operaciją, kuri vykdama draugė su Graikija. Ir tokios operacijos kaip ši gali mums padėti sėkmingai veikti šioje srityje. Gyvendinant dedalo operaciją mes, ko, mūsų tikslas buvo per Siriją gabenti e, <clears throat> migrantai, buvo bandoma juos gabenti sausumą, o paskui e, perkelti į laivus. 16 skirtingų tautybių asmenų buvo suimta gyvendinant šią operaciją. Mums taip pat pavyko areštuoti uh, E, nemažą kiekį padirbtų, pavoktų asmens dokumentų ir nemažai grinųjų pinigų buvo reštuota. Darome prielaidą, kad ta nusikalstama grupuoti, kuri iš, e, prašydavo už savo paslaugos nuo 4 iki 9 tūkstančių eurų iš, iš, iš vieno žmogaus, e, užsidirbo 7,5 milijono dolerių vien iš tos vienos grupės žmonių. Matote, kad e, toks, toks verslas nusikalstamoms grupuotėms yra ypač patrauklus. Norėčiau pakalbėti apie iššūkius. Jei norime, pasie, nenorime dirbti sėkmingai, kovodami su, su nusikalsamamus grupuotėmis, turime užtikrinti informacijos sklaidą, e, gauti informaciją iš valstybių narių, taip pat iš trečiųjų šalių. Mums reikia informacijos iš migra, migracijos tarnybų, prieglopsčio biurų, iš visų įmanomų šaltinių. Tai be abejo nėra paprasta. Mes raginame valstybės narės dalyvauti šiame darbe, paskirti ryšių pareigūnus šalise, kurios e, yra palei viduržėmio jūrą, kad tokie pareigūnai dalyvautų Mare operacijos darbe. Mums pasiseks tik tuo atveju, jei mes sukaupsime informaciją, išanalizuosime ir paskui e, ją išplatinsime. Neįmanoma su tokios rušės nusikaltimais kovoti nacionaliniu pagrindu. Užmesgėme ryšius su Interpolu, kuris yra pasirengęs dalyvauti Mare operacijos darbe ir veikiausiai Interpolo narys taip pat bus nusiustas į Mare operacijos būstinę. Ir mūsų galutinis tikslas, žinoma, yra remiantis e, žvalgybiniais duomenimis, kuriuos gauname, koordinuoti tyrimą ir e, už, užkirsti kelią kontrabandininkų veiklai ir užtikrinti, kad nebūtų paskatų nusikaltėliams e, užsimti šiuo verslu. Čia matote e, schemą apie e, kontrabandininkų veiklą. Jeigu identifikuojame, kad trečiosios šalise ir es narėse veikia nusikalstamos grupuotės, mes parengėme informacijos rinkinius valstybėms narėms ir, ir ne es narėms. Tų, rink, to, to, to, tos informacijos pagrindų jos gali pradėti tyrimą. Tai yra svarbiausias dalykas vykdant tą tyrimą užtikrinamas ar valstybinis veiklos koordinavimas Ir yra specialus Interpolo padalinys, kuris koordinuoja veiklą. Ir paskui koordinuotai suimami asmenys ir ištuojamas jų turtas ir taip nutraukiame jų veiklą. Kaip jau sakiau, vienas iš iššūkių yra socialinės žiniasklaidos tinklai. Juose atvirai siūloma kontrabandos paslauga migrantams norintiems persikelti per viduržemio jūrą. Bendradarbiaudami su valstybėmis narėmis mes e, stebime socialinės žiniasklaidos tinklus, bandome išsiaiškinti, kas siūlo tokią paslaugą ir e, priešinamės to, tokioms to, paslaugos, paslaugoms, nes kaip ką tik girdėjome, e, bandydami, pasirždami šią kelionį žmonės dažnai žūna. Toliau keletą žodžių apie Marę operacijos komandą. Joje dalyva, dalyvaus 12 valstybių, kurios e, pažymėtos šiame žemėlapyje. Šešios iš tų valstybių paskirs savo ekspertus, kurie atvyks dirbti į Europolą, mūsų būstinę, su e, darbo grupe, kuri užsima kontrabandą žmonėmis. Jie dirbs ten maždaug vienerius metus ir 2015 pabaigoje mes įvertinsime atliktą darbą ir paskelbsime savo išvadas dėl ateities veiklos. Visos valstybės valstybių atstovai, taip pat Europol atsto, Interpol atstovai, e, Frontexo e, vadovybės atstovai dalyvavę e, susitikime, kur buvo primtas kurti šią operaciją, įsipareigojo bendradarbiauti ir kasdienių pagrindų teikti mums, mums informaciją, kur, kuri bus panaudotina. Tai turiuomenį žvalgybinę informaciją, kurią, kurią dalinsime su valstybėmis narėmis. In, in, taip pat trečiosiamis šalimis, kad užtikrintume, jog laivai, kad nauji laivai neišvyktų kelionę per viduržėmio jūrą. Kaip jau sakiau, čia dalyvauja ir Interpolas, nes Interpolas turi galimybę e, bendradarbiauti su tomis šalimis, e, su kuriomis Europolas nebendradarbiauja. Uh, Tuo mano prezentacija baigėsi. Ateityje, žinoma, mes sieksime gyvendinti daugiau panašių operacijų kaip operacija Dedalas. Ir užtikrinti, kad e, išnyktų traukos veiksnys e, nusikaltelėms e, imti šios veiklos. Mes čia daug tikimės iš bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis. Dėja, mes žinome, kad yra vykdomi tyrimai, kurie dar nepasiekė Europolo. E, turime išnagrinėti šią situaciją. Mes ir toliau aktyviai rinksime informaciją ir teiksime paramą valstybėms narims šioje srityje. Šiuo metu Mare operacijos e, operacijos nariai dirba Italijoje, draugė su koleg, kolegomis Italijoje ir bando išsiaiškinti, kas atsakingas už praėjusio sekmadienio nelaimę. Du iš šešių nacionalinių ekspertų jau atvyko į Europolą, kiti e, atvyks per, pas mus per kitas dvi savaitės. Mes taip pat esame numatę skirti savo darbuotojų ir imtis visų šių užduočių, kurias aš pristačiau. Jeigu turėsite klausimą, melai juos atsakysiu. Ačiū. Labai ačiū už Jūsų pasisakymą, už Jūsų prezentaciją. Dabar prašysiu Europos komisijos pono Loren Mušel pateikti jų pastabas. Uh, you, Chair, Honorable... Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. E, Jungtinės operatyvinės komandos Marė mm, sukūrimas buvo pola, nuspręstas bendrai po Lampedūzos katastrofos ir mm, dabar, manau, mes visi sutinkame, kad turime intensyvinti kovą su kontrabandininkais. Šį vakarą Europos vadovų taryboje, manau, bus deklaracija, bus paskelbtas karas kontrabandininkams. Ir Ši bendra komanda Marija bus e, vienas iš raktinių elementų įgyvendinant e, pirmadienį e, neįlinėme vadovų sutikime tarybos sutikime buvo parodytas didžiulis ryštas dirbti šią kryptimį. Komisijos narys Avramopolas parengė dešimties veiksmų planą, kurio tikslas yra kovoti su kontrabandininkais. Jungtinė operatyvinė komanda Marė dirba kartu su valstybėmis narėmis, yra keičiamas informacija. Mm, komanda Marė gali efektyviai veikti tik tai, jeigu valstybių narių atitinkamos tarnybos bendradarbiauja ir yra pasirengusios keisti informaciją. Tai yra didžiausias iššūkis. Mm, manau, kad iš tikrųjų bendradarbiavimas tarp tarny, įvairių tarnybų, Europolo, Frontexo, Interpolo labai gerai veikia ir trūksta tik tai uh, pasitikėjimo tarp teisės saugos tarnybų skirtingose valstybėse narėse, to pasitikėjimo, kad būtų galima keistis informaciją. Ir tai yra tikrai tas rytis, kur turime savo pastangas intensyvinti. Manau, kad ši jungtinė komanda Marė gali efektyviai veikti užpildamas spragas tam, kad pasienio tarnybos, teisės saugos tarnybos, taip pat ir finansinių tyrimų komandos galėtų dirbti gerai nes iš tikrųjų ta trūkstama link, link, e, grandis yra būtent finansiniai tyrimai, kad būtų galima atsekti tos pinigus, kuriuos kontrabandininkai gauna iš migrantų ir iš diasporos, nes pinigai tai yra raktas ir mes turime dirbti būtent šią srityje su didžiausia energija. Ačiū. Thank you. Now we will start the discussion. I would like to ask... O dabar pradėgime diskusijas. Noriu suteikti žodį pana Koelio. Thank you so much, uh, Chair Kudryke. Ačiū pirmininkė. Ačiū už abu pasisakymus. Nekalbėsiu apie komisaro Vramopolis 10 veiksmų. Uh, Man atrodo, kad pernelyg daug suteltas dėmesys yra prie represinės e, priemonės ir tikrai nebus gelbėjimos gyvybės, o kai eina kalba apie tokią kritinę situaciją, turi būti suteltas dėmesys būtent į tai. Ir man atrodo, viduržėmė jūros tragedijos reikalauja mūsų pasirinkti holistinį požiūrį į migraciją ir reikia veiksmų visose sritise. Nebejoju, kad daug daugiau naudos mums duos bendros ES pastangos, bet tą patį galime pasakyti apie pasienio kontrolę, apie gelbėjimo e, ir paieškos operacijas, apie bendrą darbą su trečiamis valstybėmis ir taip toliau. Bet taip, toliau galvojant apie Europolo pasisakymą, aš norėčiau užduoti tris klausimus. Visų pirma, jūs e, to dabar nepasakėte, bet jūsų direktorius mums neseniai sakė, kad valstybės narės nepakankamai keičiasi informacija su Europolu, ne tiek, kiek jos turėtų. Mano klausimas yra, kuom šis kartas bus kitoks? Ar jūs galvojate, kad teisinė bazė Europinė yra pakankama dabar? Antras dalykas, tokios valstybės kaip Turkija yra raktas į tai, kaip geriau suprasti ir kaip geriau kovoti su mm, kontrabandininkais, kurie dar yra žmonės su tais visais uh, vaiduokliais, kaip kovoti. Ir norėčiau konkrečiau iš jūsų išgirsti, ką reiškia, kaip jūs konkrečiau dirbsite šioje srityje, kaip, koks bus bendradarbiavimas, kaip bus keičiamas į informaciją su trečiosiomis valstybėmis ir svarbiausia su Turkija, kuri, mano manimu, yra svarbiausia valstybė šiuo atveju. Na ir trečias klausimas, turint omenyje jungtinių operatinių komandų mastą, aš noriu paklausti, ar Europolas dalyvavo uh, ir ir nors operacijai, ar, ar buvo mm, stengiamasi surinkti informaciją ir sulaikyti atitinkamus neteisėtų migrantus. Ačiū. Yra devyni kolegos, kurie prašo žodžio. Norėčiau paprašyti jūsų kiekvieną apsiriboti dviem minutėmis. Pane Sipil. Ačiū, pane pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau pritarti tam, ką minėjo kolega Koelio dėl dešimties punktų plano, kuris buvo pristatytas pirmadienį. Tai tikrai nėra tinkama reakcija į savaitgalį dar kartą įvykusią kelių šimtų žmonių žūti viduržėme jūroje. Mes galime vidutinės trukmės ir ilgalaikio laikotarpio diskutuoti apie įvairius dalykus, tačiau pasitelkę šios dešimt punktų nesugebėsime greitai e, išgelbėti žmonių gyvybių. Būčiau pageidavusi, kad valstybės narės bent jau vienu klausimu būtų pasiuntusios aišką, aiškę žinę, jeigu teisingai supratau, jos dabar netgi nėra pasirengusios finansuoti Mare Nostrum programą, kurią anksčiau finansavo Italijos vyriausybė, o taip jos turėtų elgtis. Galima diskutuoti apie kovą su nelegaliais žmonių gabentais, tačiau tikrai e, neturėtume naiviai e, galvoti, kad e, pabėgėliams iš Eritrėjos ir kitų šalių nereikia palikti jokių kitų galimybių, kaip tik pasitelkus kontrabandininkus e, saugiai ir legaliai atvykti į Europą. Tuo tarpu tame dešimties punktų plane apie tai nieko nekalbama. Aš tikiuosi, kad šiandien vadovų taryba bent jau keliais klausimais pasiūs visiems aiškiai žinia, o ne tik bandys nuo visko izoliuotis ilgalaikėje perspektyvoje. Ačiū, ponė Tybelis. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Labai apgalestauju ir liūdžiu dėl to, kas per pastarąsias dienas įvyko viduržėme jūroje. Kiekvienas mirštantis žmogus yra didžiulis praradimas. Ta turime aiškiai pasakyti, tačiau turime skaupti drąsos ir pažvelgti tiesiai į akis. Už šių žmonių žūtis yra atsakingi nelegalus gabentai, o ne mes, o tie žmonės, tuo tarpu sumoka didžiulius pinigus už tai, kad patektų į Europą ir tai yra tų kontrabandininkų kaltė. Todėl aš, kad jie žūva. Todėl pritariu kolegams, kad turėtume dėti kuo didesnės pastangas, e, susekdami tuos kontrabandininkus ir kartu ieškodami būdų, kaip saugiai ir teisėtai tiems žmonėms būtų galima persikelti per viduržėmę jūrą, tačiau aš puikiai suprantu, kad e, niekuomet nesugebėsime išspręsti problemos, nepanaikindami jos priežasčių, <clears throat> nes dabartinėje e, situacijoje, kuri yra pasaulyje, kai visur vyksta karai, žmonės sumet norės patekti iš karų konfliktų zonos ten, kur saugiau. Ačiū. Ačiū dabar, ponė Post. Ačiū pirmininkė. Aš e, negaliu sutikti su ankstesne e, kalbėtoja. Jūs negalite kaltinti vien tik tai kontrabandininkų, kodėl jie egzistuoja, kodėl šis verslas toks patraukus, todėl kad mes neturime teisėtų galimybių šiems žmonėms patekti į Europą. Tai yra svarbiausias dalykas. <clears throat> Taip pat mes neturime šiuo metu galiojančios tinkamos orios migracijos politikos arba sienų kirtimo politikos. Todėl, e, būdama ES pilietė, esu nustebusi apie tai, kokius medatus siūlome pasitelkti, kovodami su nelegalių žmonių gabenimu. Žinoma, reikėtų tą E, ieškoti įvairių būdų, tačiau pirmiausia turime galvoti apie e, galimybę e, pabėgėliams legaliai patekti ES ir tokiu būdu užkirsti kelią kontrabandininkų siautėjimui. Ir manau, kad jeigu tokių teisėtų būdų atvykti į ES atsirastų, tuomet mums visiems būtų lengviau. Gelbimo jūro operacija tokia kaip Mare Nostrum turėtų tapti antruoju etapu siekiant užkisti kelią tokioms katastrofoms. Vien tik tai kova su kontrabandininkais ir susitelkimas vien tik į juos, nemanau, kad yra prasmingas. Pone Ernst suteikiamas žodis. Uh, Nu, aš paprašiau žodžio, e, e, tačiau frakcijos vardu kalbės mano kolegė, ponė Spinėlė. Labai esu nustebusi daktaro Mušelio pasakytų vienu sakiniu savo kalboje, kai steigia, kad sutarėme, jog e, žuvus 700 žmonių viduržėme jūroje, daugiausiai dėmesio turime kovoti, daugiausiai dėmesio turime skirti kovai su nelegaliai žmonių gabentojais. Mes e, ne visi dėl to sutarėme, dauguma komiteto narių yra prieš tokį metodą, e, ką tik kalbėjusi kolegė tą patvirtino. Tuo dar patrodo, kad institucijos yra linkusios kovoti su kontrabandininkais vien tik. Tai. Bandoma teikti, kad nelegalų žmonių gabentojai yra ta priežastis, dėl kurios vyksta šie traiškiai iki viduržėmio jūroje. Ir pamirštama, kad jie tik užpildo tą atsiradusi vakumą, kurį reikia užpildyti Europoje, atveriant galimybę, susidarant sąlygas legaliai atvykti į Europą. Turime naikinti blogį nuo pat šaknų. Noriu užduoti klausimą abiems kalbėtojams. Pirmiausiai, kokia nauda yra iš to agentūrų ir įvairių operatyvinių komandų steigimo kai e, jų veikla yra sutelkta vien tik tai kova su nelegaliais gabentojais, o ne į galimybę padėti skęsti jūroje, juos išgelbėti. Norėčiau sužinoti, kokiamis priemonėmis, karinėmis ir civilinėmis ta Marė jungtinio operatyvinė komanda pasirems savo veikloje, nes ponas Mušelis minėjo, kad e, gelbėjimo jūroje operacijoms pinigų paprasčiausiai nėra skiriama. Ačiū. Pone Ačiū. Aš pritariu toms tiems kritiškiams vertinimams, nebūtinai paskutinio pasakymo metu girdėtėms noriu pabrėžti, kad jūs atkreipite dėmesį į labai svarbų klausimą, tai yra būtinybė keistis informaciją, bendradarbiauti atitinkamoms tarnyboms, tai yra iš tiesų labai probleminė sritis ir manau, kad e, atskiros valstybės narys turėtų glaudžiau bendradarbiauti šioje srityje, šio klausimas nesu to susijęs. Aš pritariu kritiškiams vertinimams, kurie buvo neseniai išsakyti dėl dešimties punktų plano siekiant uh, sunaikinti tos kontrabandininkų naudojamus laivus žmonėms gabenti ir gauti atitinkamus įgaliojimus iš tarptautinių institucijų šiai veiklai. Ar galėtumėte patikslinti, pateikti daugiau informacijos šiuo klausimu? Manau, kad uh, šiam klausimui teikiant pirmenybę, paprasčiausiai pamirštame, pamirštame būtinybę gelbėti viduržmį jūros kestančius žmonės. Pirmininkė, ačiū, suteiksiu žodį ponui Hala Ahovar. Ačiū pirmininkė, trumpai noriu paklausti, jeigu teisingai pamenu, tai maždaug 170 tūkstančių asmenų pastaraisiais metais persikėlė per viduržėmę jūrą Europos Sąjungą. Ar galėtumėte papasakoti, kokie skaičiai yra užfiksuoti šiais metais? Ar galite teikti, kad nelegalaus žmonių gabenimo verslo apimtis ir toliau auga? Ačiū. Norim pranešti, kad daugiau nebeįtrauksime į mūsų sąrašą naujų kalbėtojų, dar šeši yra papildomai įtraukti. Pone Ernst, prašau. Vai daug reikia visko aptarti. Dėl dešimties punktų plano aš tiesiog e, esu nepaprastai įsiaudrinusi, nes e, tai buvo pati netinkamiausia reakcija į tokio masto nelaimę. Visiškai nesuvokiama man, aš laikau visišką kvailystę bandymą e, viską suversti, visą kaltę suversti vien tik tai nelegaliems gabentojams. Problema yra jos esmės lypi visiškai e, kitur, e, tai kad mes vykdėme tokią izolacinę politiką, vykdydami e, savo prieglopščių sutikimo politiką. ES turime labai aiškiai tai pasakyti, jeigu nepradėsime visko keisti iš esmės, tai mes nesikratysime nelegalių gabentojų. Galime sugauti visus viduržėme jūroje, tai jie pasirinks kitus kelius, sausmos kelius ir galbūt netgi per šiaurės ašigalį pradės keliauti. Vadinti migrantus, pabėgėlius iš e, Sirijos nelegaliais migrantais, tai yra tas pats, kas trenkti jiems antausim. Aš tiesiog negaliu pakesti, klausydamas iš jų argumentų. Taip pat e, siūloma kontroliuoti socialinę žiniasklaidą, tai labai norėčiau išgirsti iš jūsų konkrečių pasiūlymų, kaip ketinate tą e, padaryti tam, kad galėtumėte veiksmingiau kovoti su kontrabandininkais, galbūt pasitelkdami netgi karinės priemonės. Dar jūs kalbate apie bendrabiavimą geresnį su trečiosiomis šalimis, su kokiomis nusikalstamomis šalimis turėtumėme geriau bendradarbiauti. Įvardinkite jas tai, ką jūs čia siūlote ir darote visiškai pažeidžia ES e, vertybės, tai žemina žmogiškai orų. Aš manau, kad kitą savaitę daug verkšlenimų išgirsime įvairiose diskusijose, kurios vyks plenarinėje sesijoje. Ir aš manau, kad e, geriausias būdas yra pareikalauti jūs atsisakyti šį planą įgyveninti. Inberg. Tack fru ordförande och eh, tack Europol för en intressant eh, föredragning. Eh, jag måste säga att ett bra... Ačiū už įdomią prezentaciją. Turiu pasakyti, kad iniciatyva tikrai buvo gera. Mm, Pradėti tą Marę programą mm, kovojant su kontrabandininkais, nes manau, kad tai yra mm, puikus žingsnis reikiamą kryptimi ir labai svarbu skatinti bendradarbiavimą, sąveiką tarp įvairių mechanizmų skaičiau apie tuos 14 priekeivių žmonėmis, kurie buvo sugauti ir Daugelis iš jų turi ryšių su Švedija, tai pradėjau galvoti, o gal galima tikrai pažiūrėti į Švediją, kuri siunčia aišku signalą per savo tvirtinamą politiką, pavyzdžiui, dėl nuolatinių leidimų gyventi ir taip toliau. Ir pažiūrėkime į matematiką, kiek žmonių atvyksta iš Sirijos. Tai buvo Italija prieš porą savaičių su daug kalbėjausi ir jie sakė, kad daug žmonių kurie bėga per viduržėmį jūrą, labai nori patekti į Švediją, kadangi Švedija yra rojų žemėje. Švedija yra rojus, tai aš irgi taip galvoju, bet man atrodo, kad mes siunčiame neteisingą signalą. Gal reikėtų pradėti galvoti, um, kokią žinę siunčia mūsų tvirtinama politika nes tai galbūt skatina tai, kad e, tie prekeiviai žmonėmis paskui e, skatina žmonės tiesiog rizikuoti gyvybę ir bandyti patekti į Švediją. Aš klausiausi Italijų vidaus reikalų ministro, kaip būtų galima, pažiūrėjau, spręsti klausimą su Tunisu, galbūt jie galėtų mums padėti, gal galėtumėm padėti vieni kitiems ir dirbti šią kryptimį, gal tai būtų gera mintis klausiausi, ką žmonės sako, kad na, net nėra teisinių būdų patekti Europos Sąjungoje. Tačiau mes turime pabėgėlių kvotą, galbūt tai gera mintis. Gal reikėtų ir su kitomis valstybėmis narėmis kalbėtis apie tai, kad jos irgi prisimtų atsakomybę ir irgi patvirtintų kvotas. Taip pat turime ir Milinosios kortelės direktyvą, ir sezoninių um, darbuotojų teisės aktą ir taip toliau. Bet visų pirma, mes turime pažiūrėti, kokį signalą siunčia mūsų um, tvirtinama politika. Pane daly. اوكي this one is working ħanitkellem um, bil-Malti li hija l-lingwa tiegħi um... kalbiesu gimtaja kalba e, noriu dėl pirmo punkto pasisakyti dėl to, kad 700 e, žmonių neteko gyvybių, tačiau nepamirškime, kad ir aną savaitę bent 400 žmonių žuvo. Eina kalba e, tūks, apie didelį skaičių virš tūkstančio žmonių, kurie pastarųjų metų žuvo. Tai iš tikrųjų toks maršrutas, kuris nusineša daugiausiai gyvybių, bandant žmonėms patekti į Europos Sąjungą. Ir tikrai tai negali būti ES kaltė, taip yra sakoma, tačiau aš manau, kad ES kaltė yra ta, kad mes neturime poli tinkamos politikos. Mes ne tai, kad neturime net nevykusios politikos, mes iš viso neturime politikos šią klausimą. Ir labai svarbu yra žiūrėti ne vien tik tai ES, bet galvoti ir kaip tarptautinę bendruomenę galėtumėm traukti. Turime pažvelgti į šio reiškinio priežastis ir spręsti jas. Dėl dešimties punktų plano viskas labai miglota, nėra jokių terminų, nėra jokių e, detalių ir aš norėčiau, kad komisija pasakytų tiksliau mums. Pavyzdžiui, vienas iš punktų buvo, kad reikia išplėsti uh, Poseidono ir uh, tą operaciją ir norėčiau iš komisijos išgirsti detaliau, apie ką eina kalba. Dabar dėl jungtinės operatyvinės komandos narė buvo galvojame, kad tai bus jūrinis centras, kuris rinktų informaciją, žvalgybinę informaciją ir Europolas padėtų jam dirbti. Kaip bus sprendžiamos tos tragedijos konkrečiai, kas bus daroma dėl to, kaip bus finansuojamas E, šis centras. Mes žinome, kad valstybės narės neturi m, mm, pakankamai pinigų net Mare Nostrum finansuoti. E, valstybės narės teigia, kad tai yra per brangu. Taip, iniciatyvos yra gerai, tačiau jos turi duoti rezultatų. Reikia kalbėti ne vien tik tai apie iniciatyvas ir pareikšti, kad štai jau kažką padarėme. E, Mrs. Vergiat. Ačiū, pane Vergiat. Merci beaucoup. Ačiū pirmininkė. Pritariu kolegoms kurie sakė, kad dabartinis atsakas tikrai nėra reikiamo lygio. Aš pritariu ir tam mm, pasmerkimui, pasipiktinimui, kurį išsakė dauguma kolegų. Iš tikrųjų, e, reikia daug platesnių operacijų gelbimų jūroje, nes tai yra prioritetas. Europa yra tvirtovė. Ir Tai yra didžiausia problema, kai nekalba apie priekybą žmonėmis. Supraskime, kad tie mm, tinklų vadai naudojasi migrantais, kad išvengtų rizikos patys, e, prisidengia jais. Iš tikrųjų baisu, kad e, eina kalba apie karinės priemonės, kovojant su tais kontrabandingais, tačiau neina kalba apie gelbėjimo e, operacijas. Ir, pavyzdžiui, Italijos atveju Aš pasisakau už tai, kad būtų ir pabėgėliam ir migrantam atverti teisinio patekimo ES keliai. Taip pat reikia galvoti apie tai, kad būtų ir mm, įsikūrimui ir perkelimui kitą gyvenimą vietą skirta pakankamai lėšų, pakankamai pastangų. Reikia įgyventi direktyvą dėl uh, dėl pabėgėlių procedūrų ir be to dėl vidurio rytų tik tai e, Vokietija ir Švedija sureagavo į iniciatyvas. Mes žinome, kokios yra didėtos pastangos, bet nepamirškime tų valstybių, kurios yra prie sienos. Ir be to yra akcentuojama tai, kad būtų sugražinimas dar greitesnis. E, nepamirškime rabato susitarimų, o tai reiškia, kad į Tunisą bus gražinami dar daugiau žmonių. Ten jau ir taip yra milijonas pabėgėlių, dešimtis milijonų valstybė. Toliau kartumo procesas. 300 mm, milijonų Eritrėjoje, tai yra baisiausia diktatūra Afrikoje, tai tarsi Afrikos šiaurės Koreja. E, Kas, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes diktatoriui dar daugiau suteikėme priemonių. E, tikrai tai nėra tinkamos priemonės, kurios numatomos. Yra nepakenčiama tai, kad žmonės ir toliau žus, e, žus jūroje, nors jeigu ir patvirtintos bus priemonės, galbūt visuomenės spaudimo bus mažiau. Tikrai tai nepriimtina. Bonjour, Ačiū pirmininkė visų pirma. Aišku, visi mes esam, esam šokiruoti tų dramų, tų tragedijų, bet vis tik tai aš norėčiau, kad čia skirtumas daromas. Visą laiką yra užsipuolama Europa, o iš tikrųjų reikia užsipulti ne ES institucijos. ES institucijos e, daro tą, ką gali su turimomis priemonėmis ir su ta politika, kurią patvirtina valstybės narės. O reikia iš tikrųjų e, užsipulti, man atrodo, valstybės narės, kurios trukdo um, imtis priemonių ir spręsti tą labai sudėtingą klausimą. Uh, Ehm, ir iš tikrųjų Europos Sąjunga labai nenusekliai elgesi, kai žiūrime, kokios yra jos versybės ir kas yra daroma. Iš tikrųjų trūksta mm, integ norų integruoti, priimti žmonės ir yra žaidžiami tie tokie. Mm, tarpusavio varžybų tokie žaidimai ir labai sunku, aišku, suderinti susitarimą dėl to, kai būtų vienodai pasidalyta našta, pri vienodai priimami tie pabėgėliai. Matome, kokia našta yra Italijai, bet reikia tikrai didesnio solidarumo iš kitų valstybių narių pusės. Tai vienas dalykas. Antras dalykas. Mane pakankamai stebina tai, kad nėra visiškai kalbama, bent jau aš negirdžiu, apie tai, kad uh, Mm, kilmės šalių vyriausybėms irgi tenka atsakomybė, apie tai visiškai nekalbama. Sakoma, kad reikia, mm, kalbėtis, reikia galvoti tik tai apie stabilias valstybės, bet visų pirma, kas yra tos stabilios valstybės. Aš nežinau, kaip galima išspręsti bent iš dalies tą problemą, jeigu nebus kažkokios tai aiškios, tikslios, tik, tiksliai parengtos politikos, e, ką, ką padaryti su katastrofiškai žlugančiamis, žlugusiamis valstybėmis. E, aišku, kad jeigu, nie, jeigu nieko nedaroma bendradarbiavimas su tomis valstybėmis, tai vienintelis variantas žmonėms, vienintelė viltis yra, kaip galima greičiau bėgti iš tų valstybių. Tai baisu, reikia kažką dėl to daryti. Ir trečias dalykas, noriu tik tai priminti, kad 2008 berots Europos komisija um, patvirtino Mm, projektą, Bamako buvo centras, man atrodo, kuris dar veikia, kur buvo mm, norima mm, tuos migrantus, kurie e, nori išvykti, kad jiems būtų suteiktos kažkokios tai priemonės, finansinės priemonės taip pat, na, nedidelės, bet bent jau pakankamos, kad jie galėtų normaliai išvykti. Ir Zapatero Martinosas iš Ispanijos pusės, pavyzdžiui, irgi šiek tiek um, prisidėjo prie to. Um, Atsiprašau, pirmininkė, prašau, nenutraukti manęs, aš tikrai labai retai pasisakau ir aš noriu užduoti klausimus komisijai. Taigi, um, Labai svarbu, kad būtų žmonės informuojami apie tai, kad yra tokie centrai, kurie, pavyzdžiui, gali suteikti jiems, tarkim, ir profesinių žinių, ir kalbinių žinių, kad jie gali kreiptis į tokius pagalbos centrus, kurie padėtų jiems um, įgyti tam tikrą bazę, kad paskui jie galėtų sugrįžti ir e, steigtis pas save kažką, kažkom užsimti. Pa, uh, Tai aš noriu kreiptis į komisiją, ar mes jau turime kokių įvertinimų iš tos pirmos operacijos, nes tai buvo bandomoji operacija, buvo galvojama, kad mm, ir kilmės šalise, ir tranzito šalise reikėtų tokių daugiau centrų, kurie um, tą migraciją labiau pozityvę paverstų, kad nebūtų vien tik tai gaudimas kažkokių tai blogiečių. Jotova. Pane Jotova paskutinė, kuri kalbės. Prezidentė, mnogo nešta veči se kazaha. Aš prives. Ačiū pirmininkė. Daug kas jau buvo išsakyta. Aš pasisakau už bandomosius projektus, panašius į tą, kuris šiandien pristatytas, nes mums tikrai reikia tokių uh, operacijų, kurie leistų ištirti, atsekti ir išardyti tos nusikalstamus priekyvių žmonėmis tinklus. Ir reikia, kad valstybės narės bendarbiautų ir keistųsi informaciją kad tai būtų koordinuojami veiksmai. Kas yra daroma? Dešimties veiksmų plane yra kalbama tik tai apie um, kontrabandininkų uh, tinklų, kontrabandininkų laivų e, suradimą ir, ir sunaikinimą, bet neina kalba apie kontrabandininkų tinklų e, sunaikinimą. Tai jeigu vien tik tai laivais užsimsime, tai neišspręs problemos. Noriu paklausti Europos komisijos atstovo. Man atrodo, Europos komisijos lygmenių yra labai vėluojama, galvojant apie konkrečius veiksmus kad tik tai viduržėmio jūroje vyksta nauja tragedija ir specialiai mūsų užsienio reikalų ministrų posėdžiai yra mm, ypatingi e, vadovų tarybos e, posėdžiai rengiami. Tačiau panašu, kad tai yra tik tai ugnegesių darbas, kuomet yra um, likviduojama katastrofa, bet aš norėčiau sprendimų e, į ateitį, konkretesnių sprendimų. Pavyzdžiui, ir dabar, galvojant apie dabar vykstančią neįlinę tarybą, ar bus galvojama kažką, pavyzdžiui, padaryti dėl teisėtų pateikimo ES kelių. Mm, svarbiausia yra spręsti humanitarnę krizę ir galvoti apie mūsų išorės e, sieną. Bet kokia yra migrantų ateitis, yra labai svarbių e, socialinių klausimų. Uh, Stevens, one minute, mother. Nes Stevens dar paprašė žodžio vienai minutiai. For one minute. Dank u wel, voorzitter. Ik heb nog enkele bijkomende vragen. Ačiū pirmininkė, kelis papildomus klausimus kalbėtojams noriu užduoti dėl jungtinės operacinės programos, tai yra komandos Marė. Manau, kad bendradarbiaujant valstybėms narėms ir Europolui bei pasitelkus Interpolą ir dalyvaujant Frontex agentūrui, mes turėtume nukreipti savo žvilgsnį į ES kaimininės šalis, tiksliau, kurios yra besirbojančios su konflikto zonomis, turiuomenyje Libiją, Tunisą, kaip turėtų vykti bendradarbiavimas su tomis šalimis, kokio pobūdžio informacija bus keičiamasi su ne ES narėmis, ar tik Interpolas bus atsakingas už tą keitimas informaciją, ar ir dvišaliais pagrindais valstybės narys, narys keisis tą informaciją <clears throat> ir kai bus pasiskirstama, pasidalinama atsakomybė e, už bendrai vykdomas veiksmus ir tyrimus su tokiamis šalimis e, kaip Kataras, Saudo Arabija, ir kitomis šalimis. Ar visi šitie dalykai bus tyriami, pavyzdžiui, taip pat ir turimas banko sąskaitos e, tų šalių piliečių mūsų šalise ir atvirkščiai. Pirmininkė, aš paprašysiu dabar uh, pono Muselio, kiti užduos klausimus ir pono uh, e, Raušenbacho taip pat. Ačiū pirmininkai, nesu nustebęs šios diskusijos eiga. Kodėl? Mes turėjome diskutuoti apie jungtinio operatyvą detektyvinė komanda Marė, kuri yra skirta kovoti su kontrabandininkais. Tai yra vienas mūsų e, politikos aspektas yra kova. Aš kalbėjau apie kovą su kontrabandininkais, o ne apie kitus dalykus, nes diskusija dėl dešimties punktų plano, dėl bendro požiūrio yra numatyta ir įvyks kitą savaitę plenarinėje sesijoje. Komisija pateiks per kelis mėnesius atitinkamus pasiūlymus dėl migracijos politikos darbotvarkės, kurie bus apriepiami visi migracijos politikos aspektai. Šiandien mes e, vieną valandą turime diskutuoti apie kovą su kontrabandininkais, būtent apie tai mes ir kalbame, būtent apie tai aš nekalbėjau, apie pabėgėlių perkelimą, apie galimybę teisėtai patekti į ES teritoriją, apie bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, aš kalbėjau apie jungtinės operatyvinės komandos Marė veiklą. 30 punktų veiksmų planas, kuris buvo patvirtintas. Koks yra pirmasis šio 10 punktų punktas? Ir jūs matėte viską, skaitėte spaudoje. Pirmasis punktas jame kalbama apie Tritono ir Poseidono programų sustiprinimą. Tai yra pirmasis svarbiausias mūsų prioritetas. Tai yra gelbėjimo jūroje operacijos. Jūs galėsite tai replikuoti po to. Frontex agentūra iš 40 tūkstančių išgelbėtų gyvybių nuo sausio pirmos dienos trešdalis e, buvo išgelbėta per Tritono operaciją. Frontex dalyvauja šioje gelbėjimo operacijoje, tačiau laikydamas jiems suteiktų įgaliojimų nes yra patvirtintas Europos parlamento reglamentas dėl Frontex agentūros veiklos ir reikia laikytis jos, jo nuostatų. Ką mes ketiname daryti? Ir ketiname sustiprinti e, Tritono geografinę apriptį, kad išgelbėtume daugiau gyvybių. Toks yra mūsų pagrindinis tikslas. Ir mintis Louis Mišelis labai aiškiai pasakė, kad turime dirbti pagal dabar patvirtintas taisyklės ir su esamomis valstybėmis narėmis, kurios turi skirti išteklius ir turi pareikalauti parengti e, veiksmų planą. Agentūra turi veikti pagal savo įgaliojimus. Tačiau pirmiausiai, priimanti šalis, tai yra Italija, turi apibriežti poreikius ir aprepti. Malta taip pat gali prisijungti ir mes siek, raginame prisijungti Maltą prie šios operacijos, tačiau mes priklausome esame nuo valstybių narių, ką dabar komisija daro, tai yra ieško papildomų išteklių tam, kad padvigubintų Tritono operacijos finansavimą ir Posidono operacijos finansavimą, e, palyginti su dabartiniais biudžeto asignavimis, taigi nekaltinkite mūsų. Pasirinkus vien tik tai represyvinį požiūrį, pirmiausiai mes siekiame gelbėti gyvybės. Dėl bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis. Noriu tik pabrėžti, kad Frontex agentūra e, ketina e, nusiųsti į Turkiją savo ryšių e, karininkus tam, kad bendradarbiautų glaudžiau su Turkija šioje srityje. Tai būtų atsakymas į klausimą, kaip mes bendradarbiaujame su Turkija. Atsakant į klausimą dėl pabėgėlių perkelimo teisėtų galimybę atvykti į ES, teisėti atvykimo būdai, vienintelis, vienintelis teisėtas pabėgėlių atvykimo būdas yra juos perkeliant, komisija ragina valstybės narės e, dėti daugiau pastangų pastaros penkerius metus priimant daugiau pabėgėlių vadovų taryboje. Dabar siekime, kad būtų patvirtintas bandomasis pabėgėlių perkelimo projektas, pasi, nustatant tam tikrą paskirstimo sistemą, siekiant, kad visos valstybės narės dalyvautų. E, priimant pabėgėlius, mes norime patvirtinti atitinkamą pabėgėlių paskirstimo tvarką, tai būtų nauja revoliucinė idėja ir tikimės, kad vadovų taryba pritars šį vakar šiam pasiūlymui. Nesijuokite nes ką reiškia tas paskirstimo formulė ar sistema, tai reiškia, kad valstybė narė priklausomai nuo savo gyventojų skaičius BVP <clears throat> turės e, nepriklausomai to, kiek per pastarosius ir atsižvelgti, tai, kiek per pastarosius tris metus priėmė pabėgėlių, priimti jų daugiau. Taigi mes raginame, kad valstybės narės sprendžių klausimą vadovautų solidarumo principu ir vadovų taryba turėtų šį vakarą atitinkamus sprendimus priimti, tačiau noriu pabrėžti dar kai ką susijusi su legaliais atvykimo būdais. Mes kalbame apie pabėgėlius, tačiau taip pat nepamirškime ir ekonominių migrantų. Tie laivai, kurie e, atplaukė į Italiją per pastarąsias dienas juose vis mažiau pabėgėlių iš Sirijos, Eritrėjos, vis daugiau vakarų Afrikos ekonominių migrantų. Taip pat mes turime glaudžiau bendrabiauti su vakarų Afrikos šalimis, e, e, siekdami užtikrinti, kad tie ekonominiai migrantai nelegaliai nebandytų atvykti į Europą, kur jie, jų nebūtinai laukia šviesi ateitis. Mes taip pat didinsime pastangas, e, gražindami ekonominius migrantus jų kilmės šalis, jeigu jie neturi teisės pas mus pasilikti. Mes turime susitelkti ties pabėgėliais, ties tais žmonėmis, kuriems iš tiesų reikia mūsų pagalbos ir apsaugos. Sekant į ponios Gijom klausimą dėl laivų sunaikinimo ir atitinkamo teisinio pagrindo tokiems veiksmams teisinis pagrindas teisinė sistema yra tokia įprasta tvarka. <clears throat> Prieš įmantis veiksmų prieš tam tikrus laivus reikia gauti vėliavos valstybės leidimą, tačiau dauguma atveju e, tie laivai, kurie atvyksta iš Libijos, net, neplaukia po jokią vėliavą, todėl mes galime juos užimti pagal tarptautinės teisės nuostatas. Tai yra žvejų nedideli laivai. Mes ką galime padaryti? Paprasčiausiai e, turėtume pasistengti e, tuos laivus sunaikinti jų uostose. Mes e, juos nutemtume iš atviros jūros į krantą ir ten sunaikintume tam, kad kontrabandininkai negalėtų jais pasinaudoti. Kalbėdami apie pati e, Atalantos pobūdžio operacija, tai yra visai kitokio pobūdžio dalykai. Tam reikėtų gauti jungtinių tautų įgaliojimus, jeigu norėtume imtis veiksmų e, Libijos teritorijoje, kad galėtume suimti kontrabandininkus arba sunaikinti jų uh, E, turimą įrangą, vairias atsargas, e, apie tai turi e, taip pat svarstyti kompetitingi asmenys taryboje ir jūsų komitetas. Jeigu Libijos teritorijoje būtų naikinami laivai, tam prireiktų jungtinių tautų rezoliucijos arba paramos. Tačiau jeigu mes tarptautinėse vandenyse sulaikyti laivą, kurio naudojasi kontrabandininkai, nutemtume į krantą, jeigu tas laivas neplaukėtų po jokią vėliavą, tai nereikia jokių tarptautinių sankcijų ir įgaliojimų tam, kad tą laivą būtų galima sunaikinti, atsakant į pono Aro klausimą dėl skaičių statistinių duomenų. Tai praėjusiais metais 170 tūkstančių žmonių bandė patekti į ES per viduržėmę jūrą nuo šių metų pradžios, sausio pirmos dienos 40 tūkstančių žmonių vėl bandė pasiekti Europos Sąjungą, tačiau mes e, Azijos jūroje patirėmės desnis e, spaudimą ir per Libiją vis daugiau asmenų bando patekti į ES, tačiau atsižvelgiant į patį Libiją mes laukiame e, didesnių migrantų srautų, atvykstančių Italijos pietus ir į Graikijos salas, e, kadangi migrantų sezonas dar tik prasideda. Aš e, manau, kad atsakiau ponios dalį klausimą dėl apriepties. Ji bus nustatoma gaus atitinkamą finansavimą ir gaus pagėdavimus iš priimančių šalių, kalbant apie iniciatyvą, kurios ėmėmės Bamaku. Tai yra viena iš rimčiausių komisijos iniciatyvų, nes įbaigė kol kas labai sėkmingai, tačiau mes e, kartu su partneriais ketiname e, įsteigti prieglopščio prašymo teismų e, centrus Nigerija, Sudane, galbūt kitur, kur suteiktume informaciją potencialiems migrantams apie e, galimybės legaliai atvykti į Europą ir apie kylančias e, grėsmės, jeigu jie bandytų patekti į Europą nelegaliais būdais. Taip pat ketiname suorganizuoti, pasitelkti, noriu pabrėžti, e, ketiname steigti galimybę savanoriškai grįžti asmenims, kurie nuspręstų grįžti iš savo kilmės šalims, šalis, poniai Panajotovai. Galiu pažadėti, kad artimiausių metų mes pateiksime visą apriepiančius pasiūlymus migracijos politikos rytė, o šios dienos diskusijos tikslas buvo kovoti apie ko, kovoti, kalbėti apie kovą su kontrabandininkais. Bach, uh, o dabar paprašysiu pono Michael Rauschenbach Bacho atsakyti. E, Skuzatėmė, eh, anche perché ho chiesto prima la parola, quindi almeno prima... Atsiprašau, bet aš dar prašiau žodžio anksčiau. Aš bent jau norėčiau išgirti atsakymą dėl jungtinės operatyvinės komandos Marė. Ir e, tikrai norėčiau, kad man būtų suteiktas žodis, nes prašiau to žodžio ir tikrai ne į pabaigą netgi. Vienas iš mano klausimų būtų ponui Mušel dėl kai kurių iš jo pateiktų atsakymų. Ar tikrai esame tikri, kad e, tie, kurie atvyksta laivais iš vakarų Afrikos bent jau, kad jie visi yra ekonominiai migrantai? Ar tikrai taip yra? Ir ką darys komisija dėl tų ekonominių migrantų? Aš labai abejoju, kad tikrai visi tie, kurie bando atvykti, turi būti laikomi, turėtų būti laikomi ekonominiais migrantais. Uh, Aš dėl to noriu išgirsti atsakymą ir noriu sutelkti dėmesį į tą Jotmarę ir į tuos dešimt punktų. Aš tikrai turiu abejonių ir noriu politinį atsakymą dėl um, jungtinės operatyvinės komandos Marė ir dėl žvalgybinio darbo. Ar turite kokių paskaičiavimų, kiek gali būti norinčių atvykti ateitie? Mm, man atrodo, tikrai visi pastebime, kai keičiasi orai, tai vis daugiau žmonių atvyksta. Tai ar turėtume dabar kokių e, apytikrių paskaičiavimų, kaip gali tie skaičiai pasikeisti? Ir toliau, kokie yra ištekliai, kokių išteklių jūs turite, ar jūsų manimų tie ištekliai yra pakankami? Mm, būtent šią operaciją gyvendinti, kalbėjome apie 12 valstybių, o kur likusio 16, kur jų dalis, ar yra lygiai pasidalyjama našta tarp visų valstybių, kiek tos likusios 16 valstybių prisėda. Taip pat kokios trečiosios valstybės prisideda, nieko apie tai negirdėjau. Pavyzdžiui, kas būtų daroma, kad būtų įtrauktos kitos valstybės toliau nuo viduržėmio jūros, pavyzdžiui. Grazie, mi basta un minuto. Vole... Ačiū. Noriu E, sureaguoti tai, ką pasakė komisijos atstovas dėl Frontexo ir Tritono misijų. Čia mandatas suteiktas yra ne paieška ir gelbėjama jūroje, o sienų stebėjimas, sienų kontrolė. Ir aišku, kad jūroje veikia jūrų teisė, vienas dalykas tos prievalės. Ir paieškos ir gelbimo operacijos. Gruodžio mėnesį Frontex operatinis direktorius nusintė laišką Italijos vidaus reikalų ministerijai, migracijos skyriui mm, su perspėjimu atsargiai jūs neturite atlikti paieškos ir gelbėjimo operacijų atviroje jūroje buvo perspėta Italijos vyriausybė, kad ne, ji netlikinėtų per nelik daug paieškos ir gelbėjimo operacijų, daugiau nei numato tritono operacija. Tai aš noriu jūsų pasirauti dėl to, kaip čia, kaip, visų pirma, aišku, kaip skiriate e, pabėgėlius nuo ekonominių migrantų ir kokios yra čia apibrieštos ribos. Well, I... Taip labai trumpai. Manau, kad vietoj to, kad kritikuotumėm Europą, turėtumėm Mm, pasiremdami tais tragiškais įvykiais, iš jų pasimokydami, padaryt, turėtumėm padaryti pažangą ir su Poseidonu, ir su Tritonu operacija. Aišku, kaip jūs sakėte, ponė Sinėlė, e, jūroje veikia jūros teisė. Jeigu yra mm, skestantis laivas, daugiau Tritono ir Poseidono e, pajėgų bus naudojamos paieškai ir gelbėjimui. Ir nekritikuokime visą laiką mūsų ir ne, nesistengime nukišti šakos, ant kurios sėdime. Mm, europiečiai visą laiką Europą kritikuoja, bet bent vieną kartą mes pabudome, tai mm, padėkite mums prabudus kažką padaryti su Erika ir e, buvo jūrų saugumas sustiprintas po rugsėjo 11 mūsų saugumas buvo pagerintas, tai įvertinkime, ko pasimokėme ir padarykime Europą geresnę. Dėl vakarų Afrikos, e, tų, kurie atvyksta iš ten, kiekvienas asmo, kuris atvyksta į Italiją, yra įvertinamas pagal prieglopščio teisės aktus. Yra pokalbė atliekami, yra, jeigu reikalinga, dėl saugumo situacijos yra suteikiamas pabėgėlio statusas ir apsauga. Jeigu atvyksta iš Švedijos, tas pats. Tai yra didžiulis darbas. Aš noriu pasakyti, kad dauguma E, tarptų, kurie atvyksta iš vakarų Afrikos, yra ekonominiai migrantai. Pažiūrėkime, tarp Senegalo, kiek pripažįstamo statuso labai mažai, palyginkime su kitur, kur yra iki 100 procentų. Tai tiesiog noriu pasakyti, iš vakarų Afrikos yra daugiau ekonominių migrantų nei iš Sirijos, pavyzdžiui, pasirimant pagal tai, kiek yra pripažįstamas jų statusas. Ačiū, dabar norėčiau suteikti. Uh, žodį ponui Maiklui Rasenbachui, kad jis galėtų atsakyti. Trumpai labai prašyčiau, dvi minutės. Thank you very much, Madam Chair. Ačiū pirmininkė. Aš pasistengsiu, aišku, kiek įmanoma per dvi minutės atsakyti. Visų pirma, pano Kailio klausimas buvo uh, jei valstybės narės kitol nepakankamai prisidėjo prie kitų operacijų, kodėl jungtinė operatyvinė komanda Marė būtų kitokia. Jeigu pažiūrėtumėm, kodėl valstybės narės ne visuomet keičiasi informacija, dažniausiai, aišku, yra pasitikėjimo stygius, kartais yra nenoras pasikeisti labai jautri informacija apie organizuotą nusikalstamumą, bet labai dažnai tiesiog priežastis yra ta, kad trūksta mm, informacijos e, suvokimo, kad e, kažkas yra, kas yra svarstoma valstybėje, kas atliekama valstybės viduje, kad tai yra svarbu visai Europai ir reikia pasidalyti mm, su kitomis valstybėmis tą informaciją. Ir būtent yra tas kontaktų punktas sukurtas, jungtinėje operatyviniai komandai Marė, kad būtų galima surinkti visą informaciją, kuri turima atskirose valstybėse, kad ji būtų prieinama tarpusavį vieni kitiems. Taip pat yra sukurtas tas tinklas mm, komandiruotų pareigūnų. Ir uh, būtent jie užmėgsta nuolatinį informacijos ryšį, jie užtikrins tą keitimas informacijos su jų valstybėmis. Visų pirma, aišku, reikia kovoti su ta nelegali migracija, kurią skatina priekeiviai kasdien yra keičiamasi gyva informacija iš valstybių informacijų, kurie keliauja į Europolą. Visa tai bus apjungta į domenų bazę, bus analitinis darbas atliktas ir išvados padarytos. Tai aš manau, kad tikrai mes optimistiškai galime pasakyti, kad ta jungtinė operatyvinė komanda Marė padarys daug daugiau, nei buvo padaryta anksčiau mūsų kasdieninėme darbe. Dabar dėl Turkijos. Girdėjome, kad Frontexas tikriausiai pasiūs ryšių pareigūną į Turkiją. Į tą laiką mes pasiremėme dviem informacijos šaltiniais. Yra nemažai valstybių narių iš ES, kurios yra pasiuntusios e, ryšių pareigūnus į Turkiją. E, ir jie irgi prisidės prie jungtinės operatyvinės komandos Marė jie dirbs ir su vietos mm, teisės saugos tarnybomis, pažiūrėjau, ir Turkijoje taip pat, e, didins jų informatumą apie tai, kokie yra mūsų poreikiai, kad jie apie mus žinotų ir jie skatins keitimas informaciją. Europolas dėl savo teisinių įgaliojimų negali užtikrinti tiesioginio keitimas informaciją su Turkija, tačiau valstybės narės tai gali padaryti Ir valstybės narės gali paskui pateikti informaciją iš Europolo Turkijai, jeigu tai yra reikalinga ir svarbu. Tokiu būdu Europolas dirbs. Taip pat, aišku, mes turime Interpolą ir prireikus, kur neturime, pavyzdžiui, ES ryšių pareigūnų, galime pasitelkti Interpolą, nes Interpolas irgi siekia paskatinti keitimas informaciją, užtikrinti tos informacijos mainus su jungtinio operatyvinė komanda Marė. E, dar viena buvo operacija kažkokia tai paminėta, bet aš at... nepasižymėjau to pavadinimo. Mosmarija? Mm, atsiprašau, bet negaliu į tokį klausimą atsakyti. Galbūt mes nedalyvavome tokioje operacijoje, bet man jį nėra girdėta. Toliau ponė Spinelį teiravosi dėl um, Marė kainos. Uh, išlaidų, visą tai, kas yra daroma iki šiol, yra daroma iš Europolo biudžeto. Nėra numatyta, kol kas ir nereikėjo papildomo finansavimo jungtinio operatyviniai komandai Marė. Mm, čia išlaidos daugiausia būtų tai tie komandiruojami nacionaliniai ekspertai ir, kaip žinote, paprastai atlyginimą apmoka siuntinti valstybė narė, o mes apmokame tas išlaidas, kurios yra susijusios su jų buvimu užsienyje. Toliau buvo klausimas dėl to, kaip vertiname tą priekybos žmonėmis visą reiškinį, ar jis auga ar ne, koks mūsų įspūdis, aišku, sunku būtų visą tai paremti statistiką, bet mūsų, mums sudaro akivaizdus toks įspūdis, kad tas visas verslas priekybos žmonėmis ne vien tik tai per viduržėmio jūrą, bet daugiausia, aišku, per viduržėmio jūrą auga. socialinių tinklų stebėjimas. Na, mes nesame ekspertai šios rytėje ir Europolas neturi mandato šios rytėje veikti. Mm, aišku, tai gali būti tik tai valstybių narių koordinuotas požiūris ir aš sakyčiau, kad jungtinė operatyvinė komanda Marija yra tas koordinavimo centras, kad būtų galima nuosekliai pažiūrėti į šį klausimą. Mm, ir mes turime Europolė atitinkamų padalinių, kurie padės mums dirbti šios rytėje. Tai, tai nėra sėkimas, tai tiesiog yra, mm, kad būtų maždaug žinoma, kas vyksta socialiniuose tinkluose, kad mūsų nenustebintų kažkokie tai e, ypatingi posūkiai, kažkokie pasikeitimai, e, įvykiai. Kas toliau? Man atrodo, dar buvo klausimas. Dėl tų 16 valstybių kad ne visos valstybės narės dalyvauja. Taip, kai mes sukūrėme jungtinę operatyvinę komandą Marė, mes paskatinome visas valstybės narės prisijungti, bet 12 mm, buvo savanorių, tai yra labai svarbus mūsų valstybės, žinoma, kai žiūrime į šį reiškinį. Tai nereiškia, kad kitos valstybės nebenedarbiauja su Marė. Uh, Mm, jos tiesiog gal nėra tos specialiosios komandos dalis, jos nekursų specialiųjų centrų, mm, bet aišku, kasdienėme bendradarbiavimo darbe jie dalyvauja ir Europolo yra ryšių pareigūnai, mm, kurie dirba su visomis valstybėmis narėmis ir mes vis tiek galime, aišku, sudaryti palankias sąlygas informacijos keitimuisi, patirties keitimuisi, taigi aš Aš tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimus. Labai atsiprašau, bet mes nebeturime daugiau laiko turime perėti prie kitų darbo tvarkės klausimų. Jau ir taip vėluojame 23 minutės. Jūs galite tarpusavėje pasikalbėti, jeigu turite tolesnių klausimų. Labai dėkoju mūsų prelegentams už jų pasisakymus ir už atsakymus į kolegų klausimus. Toliau kitas darbo tvarkės punktas yra a, saugus nuotolinio valdymo orlaivių naudojimas. Paprastai tai tie orlaiviai vadinami uh, nepilotuojamais orlaiviais. Čia kalbame apie civilinės aviacijos sritį. Mm, Tran yra pagrindinis komitetas, o aš suteiksiu žodį e, pranešėm ir e, šešėlinim. Prašau, Saraja Post. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu pasakyti, kad nepilotuojamų orlaivių naudojimas civiliniais tikslais vis labiau auga. Yra, aišku, visiškai teisėtų tokių sričių, kur būtų galima panaudoti nepilotuojamus orlaivius ne tik tai kaip žaislus. Iš tikrųjų, mm, ir žemės ūkija, ir kitose ūkio šakose būtų galima panaudoti. Įvairios profesinės grupės naudoja juos, pavyzdžiui, informacijos surinkimui, tarkime, žurnalistai. Uh, Ehm, galvojant apie civilinį panaudojimą šių nepilotuojamų orlaivių, galim pasakyti, pavyzdžiui, vyriausybė valdžia naudoja policijos darbą atlikti, žvalgybinį informaciją surinkti ir taip toliau. Tai yra sritis, į kurią komisija nesutelkė dėmesio savo komunikatę, bet manau, kad labai svarbu, kad mes pažiūrėtumėm labai atidžiai į šį klausimą. Sugrįšime, aišku, prie šių diskusijų vėliau ir nepilotuojamų orlaivių panaudojimas civiliniais tikslais, bet bendrai vertinant yra pozityvus dalykas. Civilinės aviacijos rinka bus atverta kit kitoms, kitam, kitokiam civiliniam panaudojimui, bet aišku labai svarbu yra rūpintis saugumu. Taip pat ir tiek oro eismo sauga, tiek asmens duomenų apsauga. Ir manau, kad Mes labai svarbiai prisidėsime prie civilinės rinkos plėtojimo. Um, yra tokių nepilotuojamų orlavių, kuriuos galima nusipirkti tiesiog parduotuvėje, yra ir labai sudėtingų mechanizmų, kuriuos privalu registruoti. E, žinoma, gali būti pažeistas žmonių privatus gyvenimas panaudojus tokias technologijas. Uh, Kito, kitos laisvės taip pat gali būti pažeistos naudojančias technologijas. Taigi turime uh, užsitikrinti, kad pagrindinės teisės būtų gyventos. Pagrindinių teisų hartijoje labai aiškiai apibrieštos teisės į privatumą ir privačių duomenų apsaugą. Ir tai turi būti taikoma taip pat ir nepilotuojamiems orlaiviams, taip vadinamiems dronams. Ir komisija parengusi nuostas naujame reglamente, tikrai parengė tvirtas nuostas, bet mes turime būtent sutelkti dėmesį į privatumo apsaugą ir saugos aspektus. E, kad nebūtų taip, kad civiliniais tikslais naudojami nepilotuojami orlaiviai sukeltų pavojų žmonių sveikatai, gyvybei, privatumui ar um, sukeltų katastrofas, e, avarijas. Taigi reikia dronų reguliavimo civilinėje rinkoje. Būtent kalbame apie nepilotuojamus orlaivius naudojamus komerciniais tikslais taip pat. Uh, būtina atsižvelgti į žmonių teisę, į mm, privataus gyvenimo ir domenų apsaugą. E, komisija taip pat savo pasiūlyme mm, pateikėt labai svarbu tokį išėties tašką, kad duomenų surinkimas ir tvarkymas, kai yra tai daroma pasitelkus nepilotuojamus orlaivius, turi būti daroma e, teisėt, kad viskas turi būti teisėta. Uh, kuomet dronai yra naudojami policijos tikslais ar žvalgybinės informacijos rinkimo tikslais, būtina e, įsigilinti į tokią nekomercinę paskirtį taip pat. Gali būti, kad kuomet nepilotuojamas orlaiviais surinkama žvalgybinė informacija bus pažeistos um, e, pagrindinės teisės. Uh, Mes turime pasirūpinti, kad privatus gyvenimas būtų apsaugotas. Turiu klausimą komisijai. Kodėl komisija nusprendė sutelkti dėmesį tik tai į tuos nepilotuojamus orlaivius, kurie yra naudojami komerciniais tikslais. Antras klausimas, ar komisija ketina analizuoti ir kitų kitokias civilinės panaudojimos, nepilotojimo orlaivio panaudojimo sritis. Savo komunikatė komisija pažymėjo, kad Europinė mm, aviacijos saugumo agentūra būtų geriausia struktūra, kuri turėtų reguliuoti nepilotojimo orlaivio naudojimą. Tačiau galvant apie E, nepilotuojamus orlaivius, kurie sunkesni 150 kg, jie nepatektų į šią sritį, o tai yra didžioji dalis nepilotuojamų orlaivių. Tai kaip tada bus, gal komisija gali paaiškinti, kokie bus padariniai tokių nuostatų. Taip pat gal galėtų uh, komisija paaiškinti, kai, ką ji toliau darys um, dėl komercinių tikslų naudojimo net pilotojimo orlaivių, kokie planai ateičiai. Uh, Ačiū. Dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams. Kas norės pasisakyti? Paskaelio? Thank you so much, Chair. Ačiū pirmininkė. Norėčiau visų pirma pasidžiaugti Europos komisijos e, komunikatu šią temą. Manau, kad tai tikrai labai svarbus klausimas ir jo ekonominė svarba yra didelė. Tačiau taip pat yra aišku ir tai, kad tai tik pradžia, nepilotuojami e, skraidantis aparatai taps tikrai svarbiais mūsų E, visuomenės gyvenime. Taip pat turime nagrinėti privatumo duomenų apsaugos klausimus ir tai darydami turėtume nepamiršti poros dalykų. Visų pirma, proporcingumo. E, nepilotuojamų lėktuvų dydis labai, yra labai vairus ir, ir jų poveikis, jų, jų ekonominės arba ir, ir skiriasi. Toliau domenų apsauga ir privatumo. Asmens privatumo klausimai turėtų būti įmanoma, bu, turėtų būti e, reglamentuojami kiek įmanoma neutralesniais terminais. Tai taisyklės neturėtų būti skirtos kokiai nors atskirai technologijai. Ir E, komitete šį klausimą svarstame pirmą kartą ir tuo tarpu norėjau padėkoti kolegiai Sarajai. Aš e, drauge noriu užduoti e, tą klausimą komisijai, kurį jį uždavė ir tikiuosi sėkmingai su jie dirbti. Ačiū, sako pirmininkė, dabar žodis ponui Mišel, kitam pranešėjui kolegos dronų nauda E, ekonominėje erdvėje, tai yra 700 daugybę darbo vietų per 35 metus. Tačiau mane neramina tos technologijos e, poveikis, kišimasis į asmenų gyvenimą, į asmens priva, privatų gyvenimą, privačių galimybę e, disponuoti privačiais duomenimis, taip man primena Google Street View galimybės. Svarbiausias dalykas yra drono naudotojas ir, pats, ir, ir ta technologija. Stebėjimo kameros yra fiksuotas renginys, galime matyti, kur jos yra o nepilotuojami skraidantis aparatai, priklausomai nuo to, kokiame aukštyje jie yra ir, ir, ir kaip jie juda, nebūtinai automatiškai gali būti susijęti su naudotoju. Dabar apie pasakmes. Kalbant apie asmenų privatų gyvenimą ir privačių duomenų apsaugą, jeigu dronė įrengiama e, terminė kamera ir aukštos skiriamosios gebos kamera, infraraudonieji, infraraudonųjų spindulių kamera, tai galimybės yra neribotos. Žinoma, pramonė žengia priekin, tačiau e, tas progresas turi vykti užtikrinant pagrindinės teisės. Mane neramina tai, kad komisija vėluoja teikti teisės akto pasiūlymą šią temą ir tas vėlavimas tikrai mm, kenkia vidaus rinkai ir kelia pavojų investicijoms šioje srityje. E, ar yra e, ar, ar reikia mums teisės akto dėl privat, privačio, privačių domenų apsaugos nuo dronų, aš manau, kad reikia e, privačių domenų apsaugos klausimais. Manau, ypač aktyviai turėtume dirbti. Ir noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad tas pasiūlymas užtikrins geresnę pagrindinių teisų apsaugą šioje srityje ir bus išnaudotas technologinis potencialas, kad uh, būtų išvengta pagrindinių teisių pažeidimų. Tai yra, turi būti užtikrinta e, aparatų atsek, atsekamumo galimybė, taip pat numatomos nuostatos, kad kai kurių technologijų naudojimas turi būti pagristas ir motivuotas. Taip pat E, įrašomas reikalavimas suteikti iš anksto e, informaciją, kuomet naudojamos tokios technologijos ir kai tai susijęs su grėsmė įsikišti į, į, pri, į asmens privataus gyven, privatų gyvenimą. Saugumas. Ar dronai gali prisidėti prie mūsų piliečių saugumo didinimo? Jie, jie gali užtikrinti didesnį saugumą, bet jie gali tapti ir grėsme. E, Europoje Kalbame apie e, dangaus, apie, apie e, erdvės e, apsaugą ir padalymą, tačiau reikia užtikrinti tinkamą šių visų klausimų aspektų apsaugą. Abejoju, ar komisijos paskaltas komunikatas yra pakankamai išsamus. Taip pat noriu priminti ir Rygoje paskaltą dokumentą. Pone Badijų, kita šešėlinė pranešė. Ačiū, kalbėsiu švediškai. Turėtumėte visi užsidėti ausinės. Sakyčiau, kad e, visi sutarėme dėl to, kokiais klausimais toliau reikia diskusijų su komisija. Klausimas, kaip mes reglamentuosime dronų naudojimą civilinėje aviacijoje. Turime visų pirma išnagrinėti pagrindinių teisų aspektą, nes tai aktualus saugumo po, požiūrių. Nepilotuojami skraidantis aparatai gali būti panaudojami policijos darbe, taip pat E, teisės saugos institucijų darbe. Manome, kad e, tas klausimas turi būti svarstamas lygiai greta su klausimu apie privačių domenų apsaugą. Yra pateiktas toks pasiūlymas. Taip pat turime kalbėti e, apie standartus keliamus šiai technologijai, patiems aparatams ir e, programiniai įrangai. Niekas nepaminėjo Lordų rūmų ataskaitos, kuri buvo paskelbta e, kovo penktąją šią temą ir ten siūloma patvirtinti proporcingus saugumo, e, e reglamentų saugumo taisyklės. Apie tai reikia e, kalbėti su visuomenė. Šie aparatai yra naujovė, jie gali duoti labai daug naudos, tačiau jie gali atnešti ir žalos. Ir diskusijose, kurios reikėtų turėtų dalyvauti ir ne ekspertai. Pone Foster paprašė žodžio. Pone Foster yra pranešėja šiuo klausimu TRAN komitete. Ačiū, ponė pirmininkė. Už man suteiktą galimybę kreiptis į jūsų komitetą. Dėkoju e, pranešėjai už pasisakymus, taip pat šešėliniams pranešėjams. Tai pranešimas, kuriame nieko nauja nesiūlome. Tikriausiai atsimename Amy Johnson ir kitus ir, ir tuo laikus aviacijos pradžią nepilotuojami skraidantis aparatai nėra naujovė, jie pir, pir, pir, pirmą kartą atsirado prieš maždaug 80 metų. Ir jei kalbame apie jų komercinį ir ne tik komercinį panaudojimą, panaudojimą nes e, teisės saugos užtikrinimo institucijos jau naudojasi tokiais aparatais, mes tiesiog turime iššokti įvažiuojantį traukinį ir išsiaiškinti, kaip, kaip prisitaikyti. Daug nekalbėsiu, bet E, e, kolegė ką tik minėjo e, Lordų rūmo ataskaitą, kuri, kurią aš rekomenduočiau visiems perskaityti. Tai labai tiksliai surašytas dokumentas, kelių, kelių partijų Lordų rūmose parengtas dokumentas. Ir na, žengsime pirmą žingsnį parlamente, pirmą kartą e, teikiame, pas, teiksime pasiūlymą dėl šios ryties reglamentavimo e, ir mm, mes buvome subūrę visų susijusių organizacijų ir agentūrų atstovus ir kalbėjomės apie tai. Transporto komitete e, kovo, gegužės penktą bus surinktas renginys skirtas šiai temai. Mes ES bendradarbiaujame su Australija, Nuja Zelandija, bandydami išsiaiškinti, kokios uh, galimybės mus atsiveria šioje srityje, tai yra labai perspektyvus verslo sektorius. Manau, kad reikia išnaudoti atsiveriančias galimybės ir pozityvus kelias priekin būtų visų pirma imantis visų jūsų išvardintų klausimų. Ačiū Jums ir tikiuosi sėkmingai bendradarbiauti su Jumis, e, rengiant šią tikrai įdomią, š, rengiant šį tikrai įdomų pranešimą. Norėčiau suteikti žodį komisijos vardu ponui Korneliui. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. E, Mm, komisija mano, kad e, nepilotuojami skraidantis aparatai e, vaidins svarbu, suvaidins svarbu vaidmenį aviacijoje ateityje, turime išnaudoti šios technologijos atnešamas galimybės, tačiau kaip e, rašoma komisijos praėjusių metų komunikate, ši technologija kelia tam tikrų iššūkių visuomenės gyvenimui. Todėl taisyklės, kurias parengsime ateityje, ne tik turėtų skatinti šią technologiją, bet ir visų pirma Ehm, išspręsti piliečių pamatinių teisų klausimą. Turiu omeny teisę į saugias paslaugas, taip pat e, teisę į asmens e, privačių duomenų apsaugą. Norėčiau pakomentuoti pas, pastarosius aspektus. Sutarėme, kad reikia spręsti visuomenės gyvenimui uh, E, kylančius iššūkius plėtojant e, dronų technologijas. E, bus labai svarbu užsitikrinti visuomenės paramą šiai technologijai. Pramonės sektoriaus atstovai tai supranta ir palaiko. Tuos siekius 2013 komisija užmesgė dialogą su Europos domenų apsaugos institucijomis, nacionaliniu ir Europos mastu. Ir čia Europos domenų apsaugos pareigūnas e, praėjusiu metu lapkričio mėnesį parengė dokumentą dėl dronų. Ten akcentuojama būtinybė skleisti informaciją, e, parengti priemonės, kurios e, būtų naudingos pramonės sektoriui. Taip pat kalbėjomės su, su nacionaliniais domenų apsaugos pareigūnais pagal 29 straipsnį ir 29 straipsnio grupė rengė uh, jau baigė nuomonę dėl nepilotuojamų skraidančių aparatų ir netrukus jau turėtų pasirodyti. Taip pat užsakėme e, studiją dėl privačių e, domenų apsaugos ir toje studijoje išdėstyti tokie pat argumentai, tokios pat išvados ir, ir konstatuojama, kad dabar galiojantis e, duomenų apsaugos uh, teisės aktai neprivalės būti keičiami dėl e, dronų technologijos atsiradimo. Visų pirma dėl to, kad e, šie teisės aktai techno, konka, n, yra neutralūs konkrečių technologijų atžvilgių. E, kaip jau sakiau, mes rengėme poveikio vertinimą nagrinėdami visas galimybės ir Tuo tarpu iškėja, kad saugumo srityje mums veikiausiai prireiks naujų taisyklių skirtų uh, dronams, nes aviacijos sau, saugos taisyklės neapima šios naujos technologijos. Naujos taisyklės turi būti parengtos taip, kad jos užtikrintų kitų svarbių aspektų įgyvenimą, tai duomenų apsaugos ir saugumo. Noriu pateikti keletą pavyzdžių. Rygos deklaracijoje minima, kad svarbu bus užtikrinti, kad būtų galima e, atsekti, kas naudoja konkretų droną. Ponas Mišelis kalbėjo apie tai, nes dronai gali būti panaudoti žvalgybos tikslams ir neiš karto galima susigaudyti, kas, e, kas yra to, to konkretaus drono šeimininkas. Taigi, tie nepilotuojami skridantis aparatai privalės turėti identifikavimo žymas. Dar viena priemonė, technologinė priemonė, kuri padėtų išspręsti visuomeniai kylančius iššūkius, bus susijusi su programinė įranga, kuri e, priešinsis e, nepilotuojamų E, skraidančių aparatų skraidimui tam tikrose zonose. Pavyzdžiui, žmonės galės pareikalauti, kad, kad dronai neskraidytų virš jiems priklausančios teritorijos. Metų pabaigoje tikimės parengti aviacijos strategijos pasiūlymų rinkinį, e, ten bus kalbama apie įvairiausius aspektus, taip pat ir apie nepilotuojamus skaitančius aparatus ir ten bus išdėstyti mūsų tolimesni planai ir taip pat e, pasiūlymai dėl saugumo užtikrinimo. Tikimės taip užtikrinti politinį įsipareigojimą, suteikti galimybę nuo 2016 dronams skraidyti Europos erdvėje ir taip pat suderinti ir nacionalinės taisyklės. Noriu atsakyti konkrečius užduotus klausimus e, siūlymą apriboti drono svorį iki 150 kg ir kad, kad tai būtų Europos saugumo aviacijos agentūros kompetencija. E, visi pripažįsta, kad toks apribojimas nebeaktualus, kad jis nebetitinka e, mūsų laikų ir kad jis turėtų būti e, pašalintas. Jis buvo įrašytas prieš daugelį metų, prieš atsirandant dronų rinkai taigi jis tikrai turėtų būti pakeistas. Kodėl mes skiriame dėmesio, dėmesį komerciniam nepilotuojamų skraidančio pratų naudojimui? Todėl, kad bendrais bruožais, kalbant apie aviaciją, mes nereglamentuojame valstybės paslaugų Europos mastu. Pavyzdžiui, policijos naudojamus sraigtasparnių tema nėra Europos nuostatų. Ačiū. Uh, like ask... Labai ačiū. Norėčiau ponios pos paklausti, ar jie pageidautų trumpai pakomentuoti išgirstas mintis, taip labai trumpai. Kalbėsiu švediškai. Pirmiausiai noriu nuoširdžiai padėkoti už išsakytas vertingas pastabas. Susitikinusi, kad galėsime puikiai bendradarbiauti, rengdami pranešimo projektą. Taip pat tikiuosi, kad e, patvirtinsime tikrai gerai parengtą nuomonę susijusią su saugumo aspektais dėl terminų. Noriu tik priminti, kad pirmasis projektas e, komitetui turėtų būti pateiktas birželio ketvirtą dieną. Balsavimas yra numatytas rugsėjo trečią dieną transporto komitete <clears throat> balsuojama turėtų būti rugsėjo 15 dieną. Nekantriai laukiu tolesnio bendradarbiavimo. Ačiū pirmininkė. kartoja, kad pakeitimų teikimo terminas baigėsi 15 metų e, birželio 12 dieną, 12 valandą, kitas svarstymas ir birželio 4. Dabar kitas darbo tvarkės klausimas. Stom e, atliktas tyrimas dėl masinio stebėjimo. Mes paprašėme atlikti šį tyrimą, e, savo tyrimo dėl elektroninio masinio piliečių stebėjimo kontekste, kuomet dideliu mastu e, svarstamas galimybės e, <clears throat> vykdyti didelio masto stebėseną ir pagerinti <clears throat> saugumą internete, pasinaudojant atviro kodo technologijomis e, ir taip pat e, e, pasinaudoti arba apsvarstyti įvairius privalumus ir trūkumus Europos interneto erdvėje susijusius su pažangių technologijų vartojimu bei į duomenis orientuotų saugumu. <clears throat> Dabar tyrimo uh, Vykdytojai panašusteris pristatys e, pagrindinės išvadas susijusios su masinė stebėsena. Antroje dalyje ponas Patrik de Graf pristatys labiau strateginį požiūrį susijusius su ilgalaikė perspektyva. Jis e, pasvarstys įvairias politinės galimybės susijusias su galimybėmis e, pasitelkti įvairias technologijas ir e, vykdyti viešasios intervencijos. Kaip suprantu, pirmasis kalbės ponas Šušteris, po to ponas Graf, o po jų pranešimų mes galėsime užduoti klausimus. Pone Šusterį, prašau jums žodį. <clears throat> Ačiū pirmininkė. Pone Koelio, dar žodis. Trumpai noriu pakomentuoti, papirminkė, noriu jūsų paprašyti iš sekretariato darbuotojų patikrinti. Ar patikrinti kokia E, tiksliau e, techninės mūsų salės įrangos galimybės, nes Europolo atstovui pasisakant mes negalėjome matyti jo e, patiekiamų skaidrių. Dabar man sako, kad negalima sumažinti apšvietimo salėje ir aš tikrai manau, kad aš nesugebėsiu perskaityti to, kas yra rašoma E, mūsų ekrane ir aš manau, kad mūsų techniniai darbuotojai atsakingi už pastatų būklę nedirba savo darbo tinkamai, reikėtų imtis atinkamų veiksmų. Ačiū. Sako pirmininkė, manau, kad e, Europolo atstovo pranešimą mes gausime, jo kopiją, galbūt elektroniniu paštu ir mes paprašysime savo komiteto darbuotojų užtikrinti, kad e, mūsų pranešėjų skaidrės būtų matomos geriau. Pone Šūster, jums žodis. Ačiū, pan pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, man labai malonu šiandien pristatyti pirmąją mūsų atlikto tyrimo dėl masinės stebėsenos dalį, kurioje mes vertiname įvairias grėsmės ir galimybės, kurias suteikia dabartinės interneto tinkle naudojamos prietaikos. Nesigilindamas į smulkmenas ir detalės galite su jomis susipažinti skaitydami mūsų ataskaitą, kuri yra pateikta internete. Galiu pasakyti, kad atliekant tyrimą paaiškėjo, kad nacionalinės saugumo agentūros, teisės saugos agentūros valstybėse narėse daugelį iš jų pirmiausiai tose, e, kurios dalyvauja kovos su terorizmu koalicija pasinaudojasi šiomis e, technologijomis tam, kad e, kauptų internetinių ryšių duomenys, juos vertintų, analizuotų, nustatytų tam e, tikrus saugumo grėsmių nacionaliniam saugumui arba neteistos veiklos požymius ir naudojasi pakankamai aukšto lygio programinę įrangą tam, kad kauptų šios duomenys ir kad įsilauštų iš išorės įvairias kompiuterinės sistemas. E, tos saugumo tarnybos turi atitinkamas pajėgas, kurios pačios rengia <clears throat> ir kūrė šią programinę įrangą arba naudojasi visame pasaulyje veikiančiomis programinės įrangos gaminimo įmonių paslaugomis, pavyzdžiui, Gama grupės, kuri, veik, kuri turi savo <clears throat> kuri turi savo būstinės Junktinė karalystė ir Vokietijoje arba įvairiomis programišių paslaugomis, kurie e, yra organizuo, veikia organizuotai ir įsikūrė, pavyzdžiui, Italijoje. E, taip pat eksportuojamos įvairios e, masinės stebėsios technologijos į trečiasis šalis ir mūsų tyrimas parodė, kad atitinkamomis prietaikomis naudojamasi ir tose šalise, kurių, kuriuose žmogaus teisų padėtis e, kelia nemažai abejonių. Manau, kad mums reikia aiškiai atskirti masinę stebėsiną nuo nete, neteisėto Tai yra neteisėto duomenų kaupimo ir stebėsenos nuo e, stebėsenos ir duomenų kaupimo turint atitinkamas e, teismo sankcijas. Taigi šios dalykus turime aiškiai skirti tarpusą, kaip turime skirti atskiras duomenų grupės, kurios yra kaupiamas. Pirmiausiai turime kalbėti apie metaduomenis, tai yra duomenis apie duomenis, arba informacija apie tai, kas e, kur su kuo, kada bendravo, kokias ryšių technologijas naudodamas, tai yra metaduomenys ir e, šios duomenys e, kaupia e, telemokacijų ryšių operatoriai <clears throat> šioje rinkoje veikiančios įmonės. Šie duomenys yra pasitelkus kompiuterinės technologijas naudojami duomenų gavybai tam, kad būtų po to jas pasitelkus galima gauti papildomą informaciją. Yra labai daug pavyzdžių, pagal kurios remiantis šiais meta duomenimis buvo galima atlikti įvairius tyrimus ir vertinti e, socialinį <clears throat> jūsų bičiulių Facebook'o paskyroje elgesį nustatant tam tikrus e, požymius. Tas pats pasakytina ir apie geografinės vietos nustatymo programinę įrangą e, jūsų išmanėjame telefone. Kitas, e, kita domenų kopimo grupė tai yra įvairios trumposios žinutės, kuriamis keičiamasi per įvairias technologijas. Ta informacija yra sulaikoma, kaupiama, saugumo agentūros turi galimybę šios duomenys ištraukti iš įvairiaus pobūdžio kompiuterinės įrangos, netgi iš e, mūsų mobiliųjų telefonų, e, internetinių modemų ir kitų prietaisų. Į ką gali, kokiu veiksmu gali imtis piliečiai, sėkmiškai įsikelti tokio pobūdžio veiklą, pirmiausias, pirmiausia, mūsų rekomendacija yra pasinaudoti šifruojamomis e, duomenų perdavimo technologijomis. Šios, šiomis technologijomis galime užšifruoti tiek metaduomenis, tiek turinį. Kalbant apie metaduomenis, turinio šifravimas leidžia paslėpti labai daug informacijos, tačiau neleidžia paslėpti e, informacijos e, <clears throat> perdavimo maršrutų arba Mm, neleidžia <clears throat> užšifruoti tarpusavėje bendraujančių asmenų buvimo vietos, nors šifruojamas yra tyrinys, turinys. E, taip pat e, gali pasinaudoti įvairiomis šifravimo technologijomis, PGP, e, GNU PG ir taip toliau, JPG. <laughs> Galima instaliuoti įvairias ugnesienės, pasinaudoti slaptažodžių galimybėmis, neatidarinėti jokių priedus, kuriuos gaunate elektroniniu paštu iš nežinomų asmenų, neperdoti e, niekam savo domenų susijusių su banko sąskaitomis ir slaptažodžiu, taip pat e, turėtumėte nuolat atnaujinti programinę įrangą ir tokiu būdu jūs užkirstumėte kelią galimybėms įvairioms prietaikoms nepastebimai patekti į jūsų kompiuterinės sistemos, nepaisant e, visų šių atsargumo priemonių naudojimo, turėtų jums būti aišku ir visi ekspertai tą patvirtintų, nėra šimtoprocentinės garantijos, kad e, jūs netapsite tikslingo kibernetinio išpolio auka ir jeigu uh, tą išpolį e, vykdys e, tokia galinga struktūra kaip valstybės įvairios saugumo institucijos, tikrai negalėsite nuo jos apsiginti, nes kai kurios valstybės netgi pačios nesugeba pačios apsiginti nuo kibernetinių išpolių. Priemonės, kuriomis naudodamėsi piliečiai gali sustiprinti tavo, savo saugumą internete, jų yra labai daug, kaip anksčiau minėjau ir prieš kelias dienas pats kelias iš jų išbandžiau, jos apriepia beveik visas sritis, pradedant nuo duomenų esančių su kitajame diske užšifravimo ir baigiant vaizdo laikmenų užšifravimu, taip pat užšifruojant jūsų susirašinėjimą trumpomis žinutėmis naršymą internete ir taip toliau ir panašiai. Ir šifruotis galima pasitelkti <clears throat> visose našyklėse, jos yra siūlomos tiek e, kietai įrangai, tiek e, mobiliems e, įtaisams, tačiau technologijos keičiasi labai greitai, naujas atsiranda, senos dinksta, turime į tai atsižvelgti technologijų ir technikos naujovės bei galimybės mūsų tyrimų išvadose minimos yra štai kokias. Pirmiausiai, manome, kad pirmiausia reikia atkreipti labiau vartotojų dėmesį, informuoti juos apie grėsmės ir galimybės, taip pat daug e, didesnėmis pastangomis nei dabar turime <clears throat> stengti stiprinti saugumą internete, pasitelkdami pirmiausiai e, šifravimo galimybės. Šiuo metu šių saugumo priemonių, ypač šifravimo, naudojimas tarp interneto vartotojų yra labai nedaug paplitęs. Mums susidaro įspūdis, kad dažniausiai taip elgiamasi dėl nežinojimo, kaip naudotis esamomis priemonėmis, todėl mes raginame investuoti tiek į esamų priemonių integravimą, tiek į naujų priemonių e, plėtojimą e, ir kad šios priemonės būtų privaloma tvarka įtrauktos į mūsų naudojamą kompiuterinę įrangą ir e, kad būtų naudojamos ypač socialiniuose tinkluose, naudojantis Google paslaugomis ir taip toliau. Ačiū uždėmesi, dabar perduosiu žodį kolegai Degrafui, kad jis pristatytų tyrimo dalį, už kurią jis buvo atsakingas. Um. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, palauksiu, kol pasirodys mano skaidrės. Pristatysiu antrąją studijos dalį kur kalbama apie politinės galimybės. Pasistengsiu vengti labai e, techninių aspektų pristatymo, nors pati tema yra gana specifinė. Pirmą pakalbėsiu apie kainos tendencijas, paskui aptarsiu politinius galimus scenarius ir galimus politinius pasirinkimus dalį tendencijų e, jau pristatė ponas Šusteris. Turiu omeny tas tendencijas, kurias identifikavome rengdami, nagrinėdami šią temą. Apsauga nuo masinio šnipinėjimo. Kaip piliečiams Europoje apsisaugoti nuo e, šnipinėjimo, kaip apsaugoti savo duomenis asmeninius. Nėra šimtaprocentinio apsaugos garantijų, tačiau egzistuoja mechanizmai, kurių pagalba galima užtikrinti, kad jūsų duomenys nepatrauktų niekieno dėmesio ir, ir, ir taip apsisaugoti nuo masinio šnipinėjimo, e, pavyzdžiui, pasirenkant anonimo galimybę, TOR, taip pat įmantis e, tam tikrų apsaugos priemonių internete arba visiškai nesiduoti kompiuteriais. Bet tikriausiai tai jau net nebėra svarstama kaip, kaip alternatyva. Kitas mechanizmas išvengti, kad, jūsų, kad duomenys apie jūs nebūtų renkami masinio šnipinėjimo technologijų. Iš esmės, tai būtų bandymas sumažinti mūsų naudojamų technologijų keliamą grėsmę. Pavyzdžiui, jeigu naudojame atviro šaltinio e, e, technologijas, reikia, kad jos būtų saugios. Taip pat naudotis, reikia naudotis tokiamis e, interneto platformomis, kur, kurių nepasiekė tie, kurie renka duomenis. Dar viena galimybė, dar vienas svarbus aspektas - užtikrinti, kad jūsų duomenis nebūtų prieinami. Tai yra, tie duomenis turėtų būti užkoduoti, e, jie turėtų, jų neturėtų pasiekti tie, kas ne, neturi jų pasiekti. Ir, ir duomenys siunčiant jiems keliaujant arba saugant duomenys kompiuteryje. Ir taip pat mes domėjomės dar vieną galimybę saug, papildomomis saugumo galimybės. Taip, tai palyginimai galėčiau pasakyti, kad juk bandome užtikrinti, kad automobilis būtų saugus e, ir ne tik greitkelis. Ir, ir į automobilį gali patekti tik tada, jeigu turi jo raktą. Politiniai scenarijai E, rėmėmės tūkstančiais technologinių galimybių, nagrinėjome e, du tūkstančius technologinių galimybių ir e, sugrupavome jas į, į, į, į dvi ašis. Sugrupavome technologijas pagal, pagal jų novatoriškumą Ir taip pat įvertinome, kiek, kokio įsikišimo reiktų, ko, ko, kokiu priemonių pristatant tas technologijas visuomenė reiktų, ar reikia jas, apie jas kalbėti, publikuoti. Apačioje kairėje išvardintos galimybės, kuria, apie kurias kalbėjo ponas Šusteris. Jis, pristatė, jis kalbėjo apie galiu, jau egzistuojančias arba dar tik atsirandančias technologijas, kurių išplėtojimui reikia daug daugiau įgūdžių. Taip pat tas e, galimybės, tas alternatyvas reikia nuolatos tobulinti, nes reikia nepamiršti saugumo. Taip pat matome, kad e, būtina užtikrinti ne tik, kad tos technologijos, tie sprendimai būtų patrauklus vartotojai, bet kad vartotojas iš vis norėtų kažkokių sprendimų. Ir vėliau pakalbėsiu apie tai, kaip plačiumas studijekti to, tokius sprendimus. Galim, tai galima daryti individualių pagrindų, jeigu naudotojas nusprendžia tai daryti, arba, kaip ponas Šusteris kalbėjo, galime pasirinkti kolektyvinį požiūrį, kolektyvinį sprendimą, pavyzdžiui, stambus pardavėjai įtraukia tokius saugumą užtikrinančius sprendimus į savo siūlomą produktą. Apačioje dešinėje yra technologijos, kurios dabar yra plėtojamos, bet dar nepasirodys rinkoje per kitus du metus. Pavyzdžiui, duomenų e, Centralizuota domenų apsauga. Kalbame apie stambaus masto mechanizmą, tačiau jis dar turi būti ištirtas, iš, išanalizuotas. Taip pat reikia nepamiršti, kad būtina užtikrinti pasitikėjimą tarp valstybių Taip pat, e, jeigu <clears throat> paaiškėja, kad duomenys e, teikiami kažkam, tai jei hakeris aptinka e, silpnąją vietą kokiame nors tinkle, e, reikėtų apie tai informuoti. E, E, tuos, kurie e, tokią technologiją sukūrė, kad tie defektai būtų ištaisyti. Viršuje dešinėje e, galimi katastrofų scenarijai. Tai yra galimybės, kurios remiasi sunaikinimo scenarijumi Taigi miniu um, porą egzistuojančių technologijų, tai yra sukurti papildomą požeminį internetą. arba taip vadinamą subnetą Europoje. Ir turiu pasakyti, kad E, jeigu būtų pasirinkta galimybė užšifruoti duomenis, tai e, šiais laikais visos tokios užšifravimo galimybės e, yra nagrinėjamos per vieną iš JAF institutų, nes jis yra parengęs ypač techno, pažangių technologijų srityje Tačiau reikia pasakyti, kad e, šio instituto e, kriterijų nustatymą labai aktyviai dalyvauja e, JAV nacionalinė saugumo agentūra, taigi galbūt reiktų nu, nutraukti šios priklausomybės saitus nuo, nuo tos agentūros. Kokios uh, primtiniausios, patraukliausios alternatyvos atsiveria. Žinoma, svarbiausia pasiekti pusiausvyros tarp es piliečių interesų, jų privatumo užtikrinimo, bei nepamiršti e, teisėtų valstybės saugumo interesų, nes technologijos e, naudojamos individualiu lygmeniu gali būti pritaikytos ir nusikalstamų grupuočių. E, Čia noriu priminti pono Snaudeno publikuotą informaciją, kitus susijusius įvykius. Galbūt reikėtų akcentuoti labiausiai es piliečių apsaugą, nepamirštant ir teisės saugos agentūrų ir nacionalinių agentūrų, kurioms taip pat būtina galimybė vykdyti tyrimus. Kitos galimybės. Uh, E, mūsų apžvalgoje, mūsų ataskaitoje išvardinta tuzinas e, galimų variantų. Pirmoji galimybė tai apsistatyti savo duomenis tam tikrą tvorą. Tai yra apsisaugoti nuo, galimų duomenų, nuo galimos duomenų vagystės, neleisti žmonėms e, pas, pasiekti jūsų asmeninių duomenų. Taip pat galime kalbėti apie duomenų apsaugą ir apie infrastruktūros apsaugą. Uh, Tačiau patrauklesnis dalykas čia yra duomenys, nes Europos interneto subneto kūrimas būtų labai brangus ir būtų sunku jį sukurti. Tai taip pat e, taptų kliūtimi atvirai ekonomikai ir nebūtų jokių garantijų, kad, kad toje tame subnete veikianti agentūra neturės galimybių e, užsimti šnipinėjimu. Taigi mes siūlome, kad jau apsimoka e, rūpintis automobilio apsauga, ne, o ne magistralės apsauga. E, iš, privač, iš privatumo apsaugos ir kibernetinio saugumo perspektyvos e, turime akcentuoti e, kompiuterinių programų saugumą. Šiandien egzistuoja daugybė patrauklių sprendimų, tačiau matome, kad netgi E, s, s, tokios rimtos technologijos ne visada e, ne visada pačios yra saugios. Pavyzdžiui, pavyzdžiui Tor saugumo sistemose, kaip, kaip mus informavo, tik vienas asmuo atlieka saugumo patikras ir tas asmuo uh, galimybė no, e, šifruoti kom, visą komunikaciją nuo pradžios iki pabaigos. Tai dar vienas dalykas. Šifruoti standartai čia galėtų atsirasti Europos, savarankiški Europos e, šifravimo, nepriklausomi Europos šifravimo standartai. Ir kaip sakiau, bus galimybių asmenims pasirinkti tokias saug, saugumo technologijas, taip pat didesniems struktūroms e, rinktis tokias apsaugos sistemas. Ir manome, kad visų pirma reikia e, labai gerai informuoti galutinį vartotoją ir paaiškinti, pristatyti jam egzistuojančias rinkoje galimybes rengdami šią studiją, mes e, akcentavome kai kuriuos aspektus, kurie yra svarbus priimant politinius sprendimus. Mes žinome, nesame po, po, politinių konsultantų e, įmonė, bet norėčiau kai ką, pa, kai ką kreipti dėmesį. Saugumas ir privatumas nebūtinai e, vienas kitam prieštarauja. E, ir siekant pusiausvros negalime vadovautis vien technologiniais sprendimais, reikia nepamiršti ir politinių aspektų. E, masinio šnipinėjimo ir e, individualaus šnipinėjimo e, scenarijai reiškia, kad reikia rinkti skirtingas technologijas ir reikalingas saugumo operacijas. Dabar visuomenėje vykstančios diskusijos ypač paskatintos kai kurių pareigūnų pasisakymais, kad e, užšifravimas, užkodavimas pats savaime yra blog, blogas dalykas, bet būtent dėl to egzistuoja internetas, e, telefono ryšys, Yra problemų, aišku, bet būtina užtikrinti, kad internetas ir toliau būtų saugia vieta dirbti ir gyventi. Internetas yra tai, kas e, teisės saugos agentūras verčia nuo masinio šnipinėjimo pereiti prie ats, ats, konkrečių e, E, kaip konkrečių scenarijų šnipinėjimo. Interneto verslo modelis, interneto augimą skatina duomenų rinkimas ir tos duomenys daugiausia renka privačios struktūros ir manome, kad tokia tendencija ir toliau skatins daiktų interneto augimas Todėl diskusijos dėl privatumo apsaugos ir e, masinio šnipinėjimo tikrai ir, ir toliau vyks. Ir, ir būtent dėl to politinės diskusijos tampa įdomių dalykų ekspertams tokiems kaip aš. Ačiū, ponė pirmininkė. <clears throat> Labai ačiū. Ačiū už prezentacijas, pasisakymus. Dabar galime pradėti diskusijas. Panas Deprės nori pasisakyti, gal dar kažkas, panas Kelio, Albrecht. Panas Deprė, prašom. Uh, merci, madame la présidente. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, atsiprašau ekspertų ir kolegų informatikos rytyje aš esu analfabetas iš esmės. E, na, aš esu tiesiog eilinis e, naudotojas, toks vidutiniškas naudotojas, e, taigi daug iš tų dalykų, ką jūs čia sakėte, tiesiog mano liko nesuprasti. Taigi, du tokie pastebėjimai, pasirėmint to, ką pasakėte. Man atrodo, neįmanoma transformuoti visų interneto naudotojų, aš galvoju apie asmens duomenų saugą, Neįmanoma visų interneto e, naudotojų kaip aš ar, ar kiti galbūt, kas geriau išmano, kas prašiau išmano internetą, į e, apsaugos inžinierius. Aš tikrai neįsivaizduoju savęs, kaip jūs sakėte, pavyzdžiui, e, kai kur, kad uh, galvojant apie duomenų saugojimą, reikia, e, saug, reikia pasirinkti tokią debesiją, kuri būtų nepasiekiama tų, kurie nori prieiti prie duomenų. Kaip jūs įsivaizduojate, kaip tai manoma? Pavyzdžiui, kaip aš galėčiau tai padaryti? Kokią tą debesiją aš galėčiau pasirinkti, kuri būtų neprieinama kitiems? Tiesiog pasakykite man, kokios visos tos priemonės, kurias jūs išvardėte. Na, aš nelabai įsivaizduoju, kaip galėtų eiliniai vartotojai jas panaudoti savo, asmenims, savo duomenims apsaugoti apsaugoti. Taigi, kai sakote, kad e, didieji pardavėjai turėtų įtikinti, kad tikrai yra labai svarbus, e, turėtų būti įtikinti, kad labai svarbu yra įtraukti į savo parduodamus e, paketus dar ir apsaugos mechanizmus. Taip, labai gerai, bet ką reikia padaryti? Šitoks klausimas tikrai galvojant apie didžiuosius tuos pardavėjus, kad jie įtrauktų tuos apsaugos mechanizmus, man atrodo, tai būtų geresnis sprendimas, nei paversti visus eilinius interneto naudotojus į e, apsaugos inžinierius. Dabar apie tą šifravimą. Kokį sprendimą jūs siūlot? aš esu atsakingas irgi už saugumą, aš esu irgi atsakingas už asmens duomenų apsaugą. Komitete mes norime saugoti mūsų vartotojų, interneto vartotojus. Pavyzdžiui, tarkim, policijos darbas irgi turėti ribas tam tikras ir tai yra policiniai sprendimai ypač antrasis kalbėtos, kas sakėte, jūs kalbėjote apie masinį siekimą, tai bet jeigu aš interpretuoju šitai, ką jūs pasakėte, tai aš, pasaky, pasi, aš taip suprantu, kad jūs pasisakote už uh, e, tikslinį sėkimą, taip? Tai jeigu techniškai tai yra įmanoma, aš net, neprieštarauju, bet e, nesu, nežinau, ar tai gal visiškai techniškai tai nėra įmanoma. Jeigu aš teisingai supratau tai, ką jūs pasakėte, dabar tai neįmanoma. Taip pat jūs sakote, tai yra politiniai sprendimai, bet e, jūs sakėte, kad ir šifravimo yra tam tikros ribos. Uh, saugumo tikslais, ką jūs sakytumėt, ar tai tiesa, ar tai netiesa, ar um, policijos jėgos turi teisę daryti spaudimą mums, kiek e, techniškai, technologiškai galima suteikti papildomų priemonių čia, galvojant apie tą visuotinį šifravimą, kad policija galėtų prieiti prie tam tikros informacijos. Ar tai būtų masinis duomenų rinkimas, ar tai būtų tikslinis duomenų rinkimas, e, na, tiesiog norėčiau patikslinimo, aš atsiprašau, tai tikrai yra galbūt informatikos ties analfabeto klausimai, bet aš norėčiau priminti išgirsti atsakymus. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, Pradėsiu nuo dviejų ankstesnių klausimų. Tai tikrai klausimai ne mūsų svečiams, jie nepatenka į, mūsų, į šio tyrimo mm, sritį, tačiau negalime jų ignoruoti. Iš tikrųjų, visų pirma, reikia kalbėti apie tai, kad piliečiai nepasitikė valstybės institucijomis ir tas masinis sekimas prisidėjo ar paskatino tą nepasitikėjimą. Mintis yra ta, kad valstybė turi ginti piliečius, bet uh, ta mintis nebegalioja. E, oficialios institucijos, kurios nėra Europos erdvėje, o taip pat ir kurios yra Europos erdvėje, jau kišasi į privatų gyvenimą. Todėl ir yra nepasitikėjimas sukurtas. Bet to yra kultūrų skirtumai. Kai kuriuose valstybėse, pavyzdžiui, mano valstybė, jokios žvalgybos tarnybos negali atlikti informacijos perėmimo be teismo leidimo. Yra kitų Europos valstybių valstybių kur žvalgybos tarnybos turi teisę teisėtai tai padaryti be jokio teisinio leidimo, be jokios teismų sankcijos. Žinome, kad vienose valstybėse yra numatyta ir parlamentinė, ir teismų kontrolė, kai nekalba apie tokią įvairią žvalgybinę informaciją. Kitose valstybėse visai to nėra. Tačiau aišku, kad tai nepatenka jūsų tyrimo sritį. Uh, Bet jeigu mes negalime pasitikėti valstybės institucijomis, aišku, mes darysime spaudimą technologijų pusiai. Mes tada kelsime klausimą, kaip patys piliečiai gali mm, apsisaugoti nuo nenorimo sėkimo, ypač masinio sėkimo. Mano manimu, jūs visiškai teisingai padarėte skirtumą tarp masinio sėkimo ir teisėto tikslinio sėkimo mes galime sutikti vienu atveju su teisinėmis nuostatomis, kad būtų galima apsaugoti mūsų piliečius, kitu atveju, aišku, čia jau su to negalime sutikti. Jūs um, pristatėte radikalius scenarius ir labai greitai viską sugriovėte. Uh, Žeradė prie labai teisingai pasakė, kad pagrindinis pasiūlymas kurį jūs pateikėte, yra šifravimas Ir aišku, kiti dar um, saugumo elementai, pavyzdžiui, slaptažodžiai, antivirusinės programos ir taip toliau. Tačiau šifravimas nėra naujas dalykas. Europos parlamentas 2001 e, metais pasiūlė plačiai panaudoti šifravimo metodus kai mes analizavome e, šalon tyrimo e, komiteto darbą mes nematome jokių e, pasikeitimų šifravimo įpročiuose. Tai aš noriu užduoti du konkrečius klausimus. Visų pirma, kaip Jūs atsakysite į Gerard Depre klausimą dėl to konflikto tarp mūsų piliečių duomenų apsaugos ir teisėtų, teisės saugos e, tarnybų poreikių jūs tikriausiai geriau už mane žinote, kad vyksta tos diskusijos, ypač mm, paskutinės dvi savaitės mm, JAV tarp Apple ir kitų stambių kompanijų ir NSA, CŽV, kitų teisinių struktūrų būtent šiuo klausimu. Jie kaltina kompanijas, kad kad jos naudoja, na, ne visai šifravimą, bet kažką panašaus į šifravimą, blokuoja informaciją ir tokiu būdu teisinės tarnybos neturi galimybių um, gauti informaciją. Tai kaip jūs spręstumėte problemą. Toliau, jūs kalbėjote apie tai, kad trūksta suinteresuotumo iš piliečių pusės. Man kartais atrodo, kad trūksta nesuinteresuotumo, o tiesiog reikia kalbėti apie baimę Mes e, čia šiame parlamente esame girdėję piliečių komentarų, kurie sako, kad, na, geriau jau aš nenaudosiu šifravimo sistemų, nes bijau, kad e, policija įtars, kad aš turiu ką slėpti ir tada jie nukreips tiksliškai e, savo sėkimą į mano komunikavimą, kadangi e, yra ta programinė įranga. Tai gal reikėtų kalbėti ne vien tik tai apie tai, kad trūksta e, tos interesatumo, bet tiesiog yra bijomasi pasinaudoti šifravimo priemonėmis. Reikia tikrai kalbėti apie baimę kad tokiu būdu tarsi pritrauksiu teisės saugos tarnybų dėmesį. Ponas Albrecht. Thank you very much. Ačiū už prezentacijas, ačiū už jūsų darbą. Noriu užduoti klausimų dėl šifravimo ir informacinių technologijų sistemų saugumo bendrai. Mano pirmas pastebėjimas būtų dėl e, saugaus komunikavimo, e, saugaus šifravimo klausimo. Iš tikrųjų, visą tai nepadeda, jeigu tos tose saugiose sistemose dar yra tų galinių durų. Nes jeigu technologija yra įrengiamos tos atgalinės duris, at, ga, galinės duris, aišku, kad yra galimybė pro jas paskui prasmukti ir um, sugriauti tas apsaugos priemonės. Man atrodo, politinėse diskusijose, kurios dabar vyksta būtent dėl tų techninių klausimų, yra didžiulis nesusikalbėjimas, nes, nesusipratimas. Iš tikrųjų, jie gali būti paliktos tos galinės duris, kurias galbūt panaudos tik tai vienas žmogus ar viena m, mm, kažkokia tai institucija ar nedidelis skaičius asmenų ar institucijų. Aišku, akivaizdu, technologijos yra pažeidžiamos ta prasme kad niekada nebus nieko tokio kaip absoliučiai saugia aplinka. Mes turime kalbėti apie tai, kad niekada neturėsime šimtaprocentinio e, saugumo visuomenėse, mūsų gyvenime, niekada nebusime šimtų procentų apsaugoti nuo nusikaltimų ir tikrai niekada neturėsime nieko tokio kaip šimtų procentų saugios informacinių technologijų sistemos. Saugumo lygis gali būti padidintas Tačiau jeigu dar yra įrengiamos ir tos galinės duris, tai man atrodo, tas saugumo didinimas iš karto automatiškai sumažės. Pavyzdžiui, jeigu kalbame apie kibernetinius nusikaltimus ar išpolius prieš informacinės sistemas, šiandien turime taip pat matyti, kad tie, kas pradėjo tikrai labai aukštomis technologijomis paremtus išpolius prieš informacinės sistemas į vakarų demokratijose, tai yra valdžiosios institucijos. Ir dabar, aišku, yra prieš informacinės sistemas išpoliai rengiami ir kitų, ir tomis galinėmis durimis pasinaudoja ir kiti, ir didėja galimybė, kad tas šifravimas bus nulauštas. Tai mes turime visų pirma pažvelgti patys į save ir visą tą darbą, kurių <laughs> tikslas buvo sugriauti su informacinių sistemų saugumą. Tai tada tai būtų tarsi ir toks klausimas jums, kiek mes galime užsitikrinti didesnį informacinių sistemų saugumą, jeigu mes nuolat patys žlugdome tas sistemas įdėkdami galinės duris, tas taip vadinamas. Ar negeriau būtų tiesiog pasakyti, kad yra tam tik tikri saugumo standartai ir um, tam tikros saugumo priemonės, kurios negali būti um, niekaip uh, greunamos, kai negali būti jokių bet, negali būti jokių galinių durų įrengta. Ir dar vienas klausimas dėl informacinių sistemų saugumo bendrai. Jūs kalbėjote apie atsakomybę jei iš teisingai supratau, daugumoje Europos valstybių, galbūt net ir visur Europoje, nėra tokios teisinės bazės, kuri numatytų sankcijas vien už tai, kad yra mm, informacinių sistemų standartė kažkokia tai spraga. Uh, yra visų pirma tik tai numatyta teisinėse nuostatose, kad turi įrodyti, kad buvo padaryta žala ir tik tada gali imtis teisinio persiekimo. Tačiau jeigu tik tai tiesiog yra sukurta tokia informacinė e, sistema, kuri nėra saugi e, pati savaime, už tai nėra atsakomybės. Man atrodo, kad didžiausia problema yra tai, kad mūsų informacinėse sistemose yra saugumo spragos paliktos. Ir Reikia kalbėti ne vien tik tai apie piliečius, vartotojus, kurie naudoja mm, tas sistemas, bet reikia kalbėti ir apie B2B, B2B verslo, verslas verslo struktūras. Reikia išanalizuoti, pavyzdžiui, jų kompiuterinę įrangą, tarkim, maršrutizatorius naudojamus. Uh, ir išsiaiškinti, kad tikrai nebūtų jokių spragų informacinių technologijų saugumo standartuose ir kad nebūtų jokių atgalinių durų įrengta. Nes dažnai, aišku, tos sistemos yra sukurtos Kinijoje ar kartais net ir čia, jos yra įdėgiamos pas mus, taip pat ir, ir mūsų mm, telefonams naudojama, ir mūsų kitoms operacinėms sistemoms naudojama. Ir reikia visų pirma užsitikrinti, kad, kad iš mūsų įstatymas, mūsų privatumo, mm, nuos, privatum, privatos gyvenimo apsaugos nuostatos realiai būtų gyvendinamos. Ir jeigu nėra mm, viskas padaryta iš kompanijų pusės, jeigu yra kažkokių tai saugumo spragų, tai man atrodo iš tikrųjų me, turi būti numatyta atsakomybė už tai, teisinė atsakomybė už tai. Jeigu net mūsų institucijos Europoje neturi galimybės patikrinti, ar visi saugumo standartai yra įgyvendinti, įdėkti, tai, tai yra reali problema. Aš labai tikiuosi, kad bus plačiau apie tai pakalbėta irgi. Thank you very much. Ačiū. Panašus, ar jūs norėtumėt atsakyti? Gal taip pat ir Patrik Degraf? Uh, Ačiū, pabandysiu atsakyti į kai kurios klausimus. First... Uh, Pabandį prie klausimą, jeigu teisingai ištariu jūsų pavardę atsakydamas, noriu pasakyti. Tiksliau, jūs klausėte ar e, nebūtų neteisinga pabandyti perkvalifikuoti interneto vartotojus, e, naudotojus į saugumo inžinierius. Taip, tai būtų netinkamas požiūris. Mes to nesiūlome, mes siūlome tik taip e, gerinti informatumą interneto naudotojų apie galimas grėsmės tam, kad <clears throat> jie galėtų priimti tinkamus sprendimus, o Šiaip jau atsakingos organizacijos turėtų pasiekti, kad mūsų naudojama programinė įranga nebūtų nekeltų grėsmių, jeigu, pavyzdžiui, naudojatės Facebook'o paskirą. Aš prieš penkius metus pas turėjau Facebook, Facebook'o paskirą, tačiau dabar jau jos nebeturiu nes e, Facebook'u naudojantis visi gali matyti viską. Aš ir tokiu požiūriu dabar vadovaujamas ir aš manau, kad e, reikėtų pasirinkti visiškai kitokį požiūrį, leisti matyti tik tą informaciją, kurią jūs norite, kad kiti matytų. Ir tas pats pasakytina apie informacijos šifravimo, kodavimą. Pone Koelio, jūs kalbėjote apie ekolon šifravimo technologijas ir klausėte kodėl šios technologijos naudojimas nepadidėjo per pastaruosius metus asmeninę nuomonę. Vadovaudamasis galiu pasakyti, kad e, tai susijęs su e, technologijos sudėtingumu. Aš esu informacijų technologijų inžinierius ir turiu pasakyti, kad prieš kelis metus, kaip e, pats pradėjau naudoti PGP šifravimo technologiją, Man viskas pasirodė labai sudėtinga, be galo sudėtinga. Kitas um, dalykas uh, yra uh, tos matematinės sekos, kurios yra naudojamos šifruojant informaciją. Aš tikrai nenoriu apie tai kalbėti, ta materija yra per daug sudėtinga, būtent todėl ir teigiame, kad uh, šios technologijos turi būti paverčiamas tokiais instrumentais, kurie būtų patogus naudoti vartotojai ir kurie būtų nepastebimi ir e, kad būtų automatiškai įtraukiami į jums parduodamą kompiuterinę įrangą. Kis klausimas, jeigu mes viską šifruosime, kaip teisės saugos struktūros ir agentūros galės atlikti tinkamai savo darbą galbūt kritiškai vertinčiau e, šį klausimą dėl dviprasmiškumo ir e, aš manau, kad e, pateiksim tokį pavyzdį. Pavyzdžiui, pašto paslaugos, pašto paslaugos jeigu jūs siunčiate atvirutę paštu iš Briuselio <clears throat> su linkėjimais, tai jūs puikiai matysite, puikiai sprastė, kad visi tą atvirutę, kuri nėra įdedama į voką, pakeliui e, į adresato vietą gali perskaityti ir matyti informaciją apie tai, kad aš buvau, pavyzdžiui, Briuselėje siunčiu linkėjimus. Tuo tarpu, jeigu jūs e, patalpinat įdedat atvirutį voką, niekas negali informacijos perskaityti, tuo tarpu tie, kurie tavo, kad plėš pažeis įstatymus ir mes norėtume, kad tokia padėtis būtų ir su informacija persinčiama internetu. Šiuo metu dauguma mūsų piliečių <clears throat> mano, kad ta informacija, kurią jie siunčia internetu, yra patalpinta į tam tikrą voką, tačiau taip nėra. Tuo tarpu, kai viskas yra užšifruojama, tai ir reiškia, kad informacija yra sudedama į voką. E, tuo tarpu įvairios teisė saugos struktūros e, žinoma, ir toliau galės tęsti savo darbą, e, nes jos turi priemonių ir galimybių, nekaupdamos e, informacijos internetinės taip, kaip daro dabar, persikoti nusikaltelius jos nustatyti ir, žinoma, jų darbas šiek tiek pasunkėtų. Taptų sudėtingesnis, tai tiesa, tačiau Mūsų diskusijų tikslas yra nustatyti arba apsispręsti, kiek savo privatumo esame linkę paukoti tam, kad teisės saugos struktūrų darbas palengvėtų truputėlį. Arba turime apsispręsti, kiek savo privatumą nesame linkę paukoti. Tai yra politinis sprendimas, aš tuo tarpu esu technikos ekspertas. Ir manau, kad būtent parlamentas turėtų atitinkamas diskusijas surenkti ir priimti sprendimus. Buvo dar keli klausimai užduoti apie tas atgalinės dalis. Žinoma, jeigu kas nors jau sugeba įsilaužti ir šifruoti šifruotą technologiją, tai e, atveria tas slaptasias duris į jūsų sistemą, per kurias galima patekti. Ir tokių dalykų yra įvykę. Kodėl jie įvyko, kolega Degraftas apie tai anksčiau minėjo. Didžioji dalis tų šifravimo standartų yra tvirtinami <clears throat> Junktinių valstybių nacionalinio standarto nustatymo instituto, nacionalinė saugumo agentūra veikianti taip pat JAV, kaip ir minėtas institutas, ten tarė pakankamai svarų žodį nustatant to šifravimo standartus. Esame nustatę, kad NASA reikalavimų į tuos šifravimo standartus ir yra įtraukiamas tas e, vadinamas galinės durys, per kurias galima patekti į sistemas. Kaip galima išvengti tokios situacijos sveika nuovoka vadovaujantis galima aiškiai pasakyti, kad kuo atviresnis bus visas procesas, kuo daugiau jame bus dalyvių ir ne tik jungtinės valstijos, tačiau taip pat ir e, kiti dalyviai iš viso pasaulio, tuo geriau galėsime kontroliuoti, kas šiems procesams daro, kokią įtaka ir kokios institucijos šiomis technologijomis ir galimybėmis naudojasi. Ačiū, ponė um, Grafai. Nekartokite tų pačių argumentų, nes neturime pakankamai laiko, labai greitai pakalbėsiu. Norėčiau tik pabrėžti paskutinę pono Šusterio mintį apie tai, kad labai svarbu, kad šifravimo standartai būtų nustatomi kuo platesniu mastu, kuo daugiau dalyvių juos nustatant dalyvautų ir kūrint. Dabar aš dalies atsakysiu taip pat dar e, į tą klausimą dėl uždarų, tai yra dėl e, e, galinių durų nuolat vyksta tokie dalykai, kad yra patenkama e, per tas galinės darys jūsų interneto sistemas, tai žinoma galima <clears throat> patikrinti, ar tokių galinių durų nėra jūsų e, kompiuterinėje sistemoje, tačiau tokia patikra pakankamai brangiai kainuoja, tai gali sauliaisti tik tai atskiros įmonės. Mes tokią patikrą atliekame, piliečiams tai būtų labai brangu. kompiuterinės e, debesijos e, aspektus norėčiau galbūt pabrėžti, iš, išskirti iš e, užduotų klausimų valstybės narės dabar deda pastangas, kad kompiuterinės debesijos galimybės plėtotų ir labai dažnai daug piliečių neskaito, bent jau aš to nedarau, mažomis radėmis pateikiamas informacijos apie privatumo apsaugą. tačiau tą domenų judėjimą stebi ir kontroliuoja įvairios saugumo struktūros ir agentūros veikiančios taip pat ir už es ribų. Kol kas mes manome, kad kolektyvinis požiūris į šios klausimus būtų pats sėkmingiausias. Stingu su jumis, ponė Koelio kad galbūt e, iš baimės mes e, kai kurių technologijų nenaudojame, tačiau e, yra labai daug priežasčių, dėl kurių žmonės tų šiframo technologijų nepasitelkia ir mes manome, kad būtent vartotojai patys turi apsispręsti, mes, reikia, mes turime jiems tik tai pasiūlyti įvairius sprendimus. Aš uh, nepasisakau nei už, nei prieš masinį stebėseną ar šnipinėjimą. Manau, kad e, mokslinių e, tyrimų metu yra nustatyta, e, kad tai vyksta ir nustatytos yra siūlomas galimybės, kaip nuo to apsisaugoti. Tačiau reiškia, tai reiškia, kad e, siekiant e, iššifruoti nusikaltelių siunčiamą informaciją reikia padėti teisės saugos institucijoms nemažai papildomų pastangų. Yra ir tokių technologijų, kurių neįmanoma iššifruoti šiuo metu, o tai galėtų kelti susirūpinimą teikiant e, tinkamus pasiūlymus dėl saugumo užtikrimo internete, tačiau mm, rasti tinkamų vysrakčių toms e, šifruotėms technologijoms atrakinti, tačiau tai manau, kad nėra, nebuvo mūsų tyrimo pagrindinė užduotis. Pirmininkė, ačiū už jūsų pateikti įdomią informaciją, atsakymus į klausimus. Noriu tik priminti, kad Libė komitete 2015 pabaigoje bus rengiama konferencija dėl domenų apsaugos standartų ir informacinių technologijų saugumo. Po to, kai 2014 parlamente buvo patvirtinta rezoliucija dėl masinio ES piliečių šnipinėjimo. Ir mes e, nekantriai laukiame šio renginio. Labai ačiū. O dabar e, Perikime prie šeštojo darbo tvarkės klausimo. Tai yra valstybių narių atsakingų už tarptautinio saugumo nuostatų gyvendinimą nustatymas, kriterijai ir mechanizmai, mėly kolegos, mūsų e, Teisės tarnybos atstovą dabar pristatysiu Tarachel bylą iškeltą Šveicarijai žmogaus teisų teisme 2014 lapkričio mėnesį. Ši byla yra susijusi su Šveicarijos valdžios atsisakymu svarstyti e, ši, afganų šeimos e, su šešiais vaikais prašymą suteikti prieglopstį ir sprendimą siūstis atgal į Italiją. ir ta šeima turi būti gražinta į Italiją, neštekiant tai jokių garantijų e, susijusių su jų e, su elgesiu su še, šeima, šeima, tai reikštų, kad su jie elgiamas visiškai nehumaniškai <clears throat> ir pažeidžiant visas taisyklės prieglopščio prašymo nagrinėjimų, kurios galioja Italijoje, Taigi, pirmiausiai žodis teisės tyrimas atstovams, o po to kalbės ponė Milinar, kuri kalbės ponės Vykstrim vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Be abejo, nes ta Rahel byla, kurios detalės šiandien pristatysiu jums, susilaukė daug e, dėmesio spaudoje ir paskatino diskusijas akademinėme pasaulyje. E, jos poveikį reiktų tinkamai vertinti. Visų pirma, norėčiau akcentuoti, kad ši byla susijusi su asmenų e, perkelimu pagal Dublino reglamentą, o ne su esminė asmenų teisė į prieglobstį. Jeigu jūs esate susipažinę su bylos domenimis, bet aš jūs trumpai juos priminsiu. E, bylos e, ieškovai e, afganų pora, e, kur, afganistaniečių pora e, su šešiais vaikais, kurie atvyko, e, kurie gyveno Pakistane ir Irane prieš atvykdami į Italiją per Turkiją. E, kadangi jie kirto Italijos e, sieną, buvo nuspręsta, kad pagal Dublino taisyklės Italija turi išnagrinėti jų prieglapšio prašymą. Atvykę 2011 į Italiją, e, šie asmenys pateikė suklastotus tapatybės dokumentus. E, buvo atliktas Eurodak identifikavimo procesas ir per de, dešimtį dienų jie buvo e, patalpinti prieimimo centre, po to perkelti į kitą prieimimo centrą, kuriame jie buvo dvi dienas, iš kurio jie išėjo, pasitraukė be leidimo. Per visą tą laiką jie nebuvo e, sulaikyti ir šeimos nariai buvo draugė, jie nebuvo atskirti. Jų kelionė toliau tęsiasi į Austriją, kur jie pateikė prašymą prieglopščiui, tačiau Austrijos valdžia tą prašymą atmeti. E, ir po to sugraž... sugražinti į Italiją jie buvo perkelti į Italiją, nes Italija priva, privalėjo išnagrinėti jų prieklapšio prašymą. Pareiškėjai e, pa, pateikė ieškinį dėl jų perkelimo. Ir žmogaus teisų teisme jie pareiškė štai ką, kad numatytas jų perkelimas iš Šveicarijos į Italiją iškels nehumaniško ir žeminančio elgesio su jais rizika. Tai yra, kad e, jie gali likti be būsto arba gali būti patalpinti, e, že, būt, gali būti apgyventinti sąlygomis, kurios būtų nehumaniškos ir žeminančios jų orumą. Taip pat jie e, skundėsi Italijos prieglapščio sistemos trūkumais. E, Ir tai, jie akcentavo, kad Šveicarijos ir Italijos valdžia nepakankamai atsižvelgia į jų konkrečią šeimos situaciją. Todėl jie mano, kad jų perkelimas į Italiją pažeistų Europos žmogaus teisų konvencijos 3.8 e, e, straipsnį ir 12 straipsnio 3 dalį. Išnagrinėjęs bylą, Europos žmogaus teisų teismas atsižvelgia į Dublino reglamentą, kuris yra saistanti Šveicarijai tarptautinio susitarimo atž... pagrindų. Jis taip pat rėmėsi Europos teisingumo teismo precedentų teisę, tai yra sprendimu NS byloje, taip pat kai kurių šalių e, precedentų, teismų precedentų teisė Vokietijos ir Junktinės karalystės dėl perkelimo į Italiją. Teismas taip pat rėmėsi, žinoma, ir savo precedentų teisę e, MSS byla, kuri yra plačiai žinoma. Mm, nustatęs teisminį pagrindą, Te, teismas nusprendė, kad jam tenka užduotis išnagrinėti konkrečią ieškovo situaciją, atsižvelgiant į bendrą uh, paskirties valstybės situaciją, tai yra Italijos prieglopsčio sistemos situacija e, ir taip pat nuspręsti, ar uh, E, juos perkelus į Italiją, iš tikrųjų egzistuoja pagrista rizika, kad e, jie susidurs su žeminančiu e, ir nehumanišku elgesiu. Teismas atliko įprastinį galimo, pažydimo, galimo trečio teismo pažydimo testą dėl galimo perkelimo, iš, išsiaiškindamas galimo pažydimo mastą. Teismas patvirtino, kad valstybės dalyvaujančios Dublino mechanizme tarpusavėje pasitikė viena kita ir e, laikosi pagrindinių teisų numatytų konvencijoje. Tačiau jis pakartojo, kad tą prielaidą galima atmesti, kaip, kaip buvo MSS byloje ir NS byloje. Ir kad nuolatiniai e, Dublino valstybės prieglapšio sistemos trūkumai gali reikšti bausti e, ne, ne, nehumanišką arba žeminantį elgesį. Po to teismas išanalizavo bendrą padėtį Italijoje ir išnagrinėjo faktinės asmenų prieimimo sąlygas Italijoje. Konkrečiau, teismas išnagrinėjo keletą elementų, kuriuos minėjo ieškovai. Visų pirma, identifikavimo procedūros lietumą ir prie išvados, kad tai tiesiog nesusijęs su e, jų nagrinėjama byla. E, prieimimo centrų e, pajėgumus ir, ir priejo išvados, kad e, iš tikrųjų pajėgumai nėra tinkami ir ne, neįmanoma užtikrinti tinkamo prieimimo, tinkamo būsto. Bendrais bruožais teismas prie išvados, kad yra problemų, tačiau kad situacija Italijoje yra netokia kaip Graikijoje ir kad Negalima e, daryti prielaidos, kad jų negalima perkelti į negalime vykdyti to perkelimo. Tačiau teismas priejo išvados, kad Italijos sistemoje tikrai yra trūkumų ir išreiškia rimtų abejonių dėl Italijos prieglapšio sistemos dabartinių gebėjimų, ypač atsižvelgiant į tai, kad prie, galimi prieglapšio prašytojai susiduria su pagrista rizika likti be būsto arba gyventi, būti patalpinti į perpildytas patalpas, kur neužtikrinas privatumas, taip pat kai kuriais atvejais yra visiškai nežmoniškos sąlygos. Kaip jau sakiau, ši, ši, šioje šeimoje yra šeši nepilnamečiai vaikai. E, vertindamas e, ieškovų konkrečią situaciją, teismas priminė, kad e, jis buvo iš karto pasirūpinta, e, jie buvo apgyvendinti ir kad jų padėtis tikrai netokia, kai buvo MSS bylos atveju. Tačiau teismas, teismas pabrėžė, kad e, tai, kad pareiškėjai yra šeima su vaikais ir kad vaikai yra ypač pažeidžiami visuomenės nariai. Ir tai yra e, svarbiausias veiksnys ir, ir apsprendžiantis veiksnys, net kai vaikus lydi jų tėvai. Dėl, to, dėl viso to teismas e, e patenkino pritarė e, pareiškėjų išreikštiems būkštavimams, kad e, jiems pasiūlytos e, gyvenimo sąlygos netitiks vaikų poreikių, todėl jų e, konstatuota rizika yra pagrista. Ir todėl e, teismas pareiškia, kad nežiūrėti tai, kad su jais nebuvo e, netinkamai elgtasi Italijoje, e, tai nereiškia, kad tokios rizikos nėra ir kad jie neturėtų būti perkelti į Italiją. E, teismas paskelbė, kad dėl e, apgyvendinimo sistemos Italijoje trūkumų ir susijusios rizikos, Šveicarijos valdžia prieš e, perkeldama tos asmenys turėjo gauti iš Italijos patikinimą, kad ta, kad ta šeima bus patalpinta ir apgyvendinta taip, kad e, vis, visos sąlygos atitiks e, e, vaikų poreikius ir vaikų, a, konkretaus amžiaus vaikų poreikius. Taigi teismas akcentavo, kad reikia atsižvelgti ypatingai vaikų poreikius ir reikia nepamiršti, kokių sąlygų reikia šeimos gyvenimui ir šeimos apgyvendinimui. Tačiau teismas e, ne, ne, nepriejo išvados, kad reiktų uždrausti asmenų perkelimą, net ir šiuo konkrečiu atveju, bet e, akcentavo, kad egzistuoja procedūrinė prievolė susitarti su, išsiaiškinti su priimančia šalies institucijomis, e, ar bus atsižvelgta į konkrečias aplinkybės. Jeigu Italijos valdžia būtų pateikusi daugiau informacijos apie tai, kokias gyvenimo sąlygas pasiūlys šeimos nariam, tą e, perkelimą būtų buvę įmanoma įgyvendinti. Įdomu yra tai, kad teismo sprendime e, konstatuojama, kad konvencijos trečiasis straipsnis būtų pažeistas, jeigu tokio susitarimo iš anksto nebūtų pasiekta. Ir balsuojant teisėjai balsavo 14 narių daugumą už, o 3, 3 balsavo prieš. Kadangi teismo narių nuomonės įsiskyrė, trys teisėjai išreiškė bejonį dėl dėl realios ir konkrečios galimo netinkamo elgesio rizikos e, ir galimybės, kad ta, ta, tas, ta, ta rizika viršytų trečiajame straipsnėje numatytus slengščius. Norėčiau pakomentuoti šios Tarhel bylos pasiek, išvadas. Kai yra sisteminių trūkumų, e, draudžiama, at, asmen, draudžiama asmenys perkelti. Paprastais atvejais, e, paprastai e, atmetamas prašymas e, asmenys perkelti. Tais atvejais, kai nėra sisteminių trūkumų, galima teikti, kad pažeistas konvencijos trečiasis straipsnis e, dėl nežmoniško ar žeminančio elgesio konkrečių atveju. E, ir toliau tais atvejais laikomasi e, precedentų teisės pagal trečiąjį straipsnį ir draudžiama konkrečiai vykdyti perkelimus, kuomet e, ieškovas e, pateikia e, argumentus, e, kad yra reali rizika, jog jis ar jis susidurs su nežmonišku ar žeminančiu elgesiu, jeigu būtų perkeltas. Teismas taip pat e, akcentavo, kad perkelimas siemas su kitomis sąlygomis, kai yra, pavyzdžiui, tais atvejais, kuomet priimančios valstybės prieglapščio sistemoje yra trūkumų ir, ir jeigu asmenys, kuriuos reikia perkelti, yra ypač pažeidžiami visuomenės nariai. Taigi, e, todėl čia dar nagrinėjami Dublino susitarimo, e, nu, Dublino susitarimo nuostatos. E, šios sprendimo e, pasiekmes e, reiškia, kad, pavyzdžiui, kiekvienoms valstybėms narėms, Niderlandams ir Vokietijai, valstijai reikės e, atlikti naujas procedūras prieš e, perkeliant asmenys į Italiją, reikės e, gauti papildomas išankstinės garantijas. Ateityje sprendžiant panašias bylas, sprendžiant panašius atvejus, reikės atsakyti klausimą, kas be e, ar, ar be e, nepilnamečių ir šeimų su e, mažamečiais vaikais, kokie dar asmenys priskir, turėtų būti priskirti šiai specialių poreikių turinčių migrantų kategorijai. Atsiprašau, jeigu kalbėjau per ilgai, esu pasirašęs atsakyti jūsų klausimą. Thank you very much and uh, now... Uh... Labai ačiū. O dabar laikas ponės Mliner komentarai. Ačiū, pirmininkė. Jūs teisingai perskaitėt mano pavardę, ką nelengva padaryti. Taigi, šiandien aš noriu pasisakyti už pranešėją ponę Cecilę Vikstrom ir pristatyti jos poziciją. Mm, Dublino reglamentas yra netolygiai išskirstęs prieglopšio prašytus tarp valstybių narių ir už tai dažnai yra kritikuojamas, kai e, ši byla buvo per... kai e, Europos prieglopšio sistema buvo peržiūrima, nepakako politinės valios, kad būtų galima pakeisti esminį principą Dublino ir todėl um, dirbame su nauja versija, pasiremiant tuo, kad vis vis tiek pirma valstybė narėje yra atsakinga už bylos svarstymą. Naujas e, variantas Dublino suteikia daugiau garantijų nei teisinė tarnyba pristatė tą atvejį, taip pat ir 3.2 punktas yra naujas, kur pasakyta, kad jeigu yra rizika, kad bus nežmoniško ar e, žeminčio elgesio e, pavojus, tai perkelimas neturi įvykti. Teismas, kaip mes išsiaišinome šios bylos, dar žengė žingsnį į priekį ir pasakė, kad turi būti ir individualius garantijos, kad atitinkami asmenys tikrai ne, kad su jais nebus nežmoniškai ar žeminančiai elgiamasi. Taip pat yra tas, tas principas dėl prieglopšio prašytojų kad procedūros būtų vienodos, nagrinėjant jų prašymus visose valstybėse, kad būtų vienodi sėkmės šansai, nežiūrint, kokioje valstybėje tu atsidūrėjai pirmiausia. Mes žinome vis tik tai, kad taip dar nėra ir tikrai neturime informacijos, kuri leistų sakyti, kad Ateityje tai bus, e, artimiausia ateityje. Taigi, kai eina kalba apie prieglašio prašytojų paskirstimą, jis yra labai nesubalansuotas ir kelios valstybės narės e, turi didžiausią atsakomybės naštą. E, pagal dabartinę prieglapšio sistemą visos valstybės narės privalo prisimti vienodą atsakomybės naštą. Politinė opozicija Dublinui visuomet buvo išsakoma labai garsiai ir mes nuolat matome, kad ir teismai išsako labai kritišką poziciją dėl to, kaip veikia sistema. Galbūt dabar jau galiausiai atėjo laikas pasiekti kažko naujo. Pavyzdžiui, galbūt sistema pagal kvotas galėtų geriau paskirsti atsakomybę tarp valstybių narių atsižvelgiant į mm, prieglopšio prašytojų individualias situacijas, pavyzdžiui, kalbinę situaciją, šeimų ryšius, prastesnį integravimą ir taip toliau. Aš noriu užduoti klausimą teisiniai tarnybai. Šioje Trakel byloje trūko garantijų, kad bus tinkamas būstas suteiktas um, Trakel šeimai. Tačiau kitose bylose gali būti kitų klausimų, kurie nedekvačiai būtų sprendžiami. Tai ar valstybė prieš perkelimą tikrai turi reikalauti garantijų kiekvienoje individualioje situacijoje, kad visos dalis ir prieimimo sąlygos bus tikrai įvyktos reikalingai, reikalingai nes praktiškai, jeigu reikės sutikrinti absoliučiai viską, perkelimas bus iš jūs neįmanomas. Aš, ačiū už jūsų klausimą. Tai um, tikrai automatiškai dar neišplaukia iš Tarakel bylos. Mm, Tarakel bylos sprendimą reikia analizuoti labai atidžiai, nes tai yra m, mm, tam tikra prasme kaip ir išimtis labai toli čia yra nužengta, galvant apie nepilnamečio apsaugą. Yra nustatomas garantijos labai specifinėje byloje. Ir tai turbūt paaiškina, kodėl yra. Mm, pateikta ir atskira nuomonė, kurią reikia analizuoti. Taigi visą tai, ką jūs pasakėte, nebūtinai automatiškai išplaukia iš Tarakel bylos. Okay. Ačiū. Ar norėtumėt ką nors komentuoti? Ne, ačiū. Daugiau norinčių pasisakyti nėra. Toliau septintas darbo tvarkės punktas ir aštuntas darbo tvarkės punktas. Mėly kolegos, praeitą savaitę parla... E, teismas prieėmė sprendimus dviejose labai svarbiose bylose. Parlamentas laimėjo šiose bylose. Vis tik tai kyla labai svarbių teisinių ir politinių klausimų dėl e, likusių trečio ramšio teisės aktų, kurie dar galioja. Taigi aš suteiksiu žodį teisiniai tarnybai kad jie galėtų pristatyti šios bylos sprendimus, ponas Kajola ir ponė Penčeva. E. Ačiū pirmininkė, aš noriu tarti tik keletą žodžių prancūzų kalbą, kadangi bylos buvo svarstamos prancūzų kalba. Uh, Visų pirma, noriu patikslinti tai, kad šios trys bylos, kurios buvo išnagrinėtos praeitą savaitę, primant du teismo sprendimus, iš tikrųjų buvo priimtos mūsų naudai. Mes laimėjome, tačiau reikėtų galvoti ir apie panašias bylas, panašius atvejus. Jų yra septyni iš dalies suspenduoti ir mes laukiame, kol teismas priims sprendimus ir dėl trijų suspenduotų bylų. Ir tada dar toliau galėsime tęsti darbą ir e, dirbti su ketvirta byla, kuri nesuspenduota. Taigi, noriu pasakyti, tai yra pirmi sprendimai dėl 9 straipsnio 36 protokolo um, aiškinimo. Iš esmės tai yra sprendimai, kurie yra konstitucinio pobūdžio, konstitucinės teisės pobūdžio e, Europinės teisės atžvilgių. Iš tikrųjų, teismas labai sintetiškai išdėstė savo sprendimus e, dėl tarybos pasirinkimo laikytis tam tikros mm, procedūros dėl vykdomų sprendimų patvirtinimo, bet iš tikrųjų tokia procedūra neegzistavo nei prieš Lisaboną, mm, nei nustatyta buvo Lisabono sutartė, taigi ta procedūra neteisėta ir teismas nusprendė, o čia jau reikėtų ir giliau panalizuoti, aišku, tai teismas nusprendė, kad mm, dėl tų trijų vykdomųjų sprendimų, dėl kurių mes mm, padavėm bylas, iškeliam bylas teisme, kad iš tikrųjų teismas nusprendė, kad e, taryba neteisingai viską padarė ir anuliavo tos sprendimus. E, dabar galvojant apie labiau techninius dalykus, jums leidus, aš perdočiau žodį kitai darbuotojai, kurie rūpinosi šiomis bylomis, bylomis poniai Penčiavai. As as Ačiū, aš labai trumpai pasistengsiu pristatyti uh, tuos tris ieškinius, kuriuos iškėlė parlamentas ir tuos sprendimus, kuriuos prieėmė teismas. Tai tikrai labai sudėtingos techninės bylos, tai jeigu turėsite papildomų klausimų, aš man atsakysiu į juos. Parlamentas pareiškė du dalykus. Visų pirma, dėl teisinio pagrindo, kuris buvo panaudotas, jis buvo neteisingas. Ir antras dalykas, dėl procedūros, kuri buvo panaudota patvirtinant tos sprendimus, jis buvo irgi neteisinga. Ir mm, dėl teisinio pagrindo parlamentas pasakė, nors teisinis pagrindas, kurį pacitavo taryba, yra trečio ramščio teisės aktų nuostatos iš tikrųjų Vienintelė įmanoma teisinė bazė, kuri galėjo būti panaudota e, tarybai tvirtinant trečio ramščio sprendimus, turėjo būti paremta sutarties nuostatomis. Tik tai sutarties nuostatos galėjo būti pastelos kaip teisinis pagrindas. Taigi, kai turite trečio ramščio e, teisinį, e, teisės aktą, kad galima būtų priimti tre, kitus trečio ramščio teisės aktus, tai reikia remti sutarties nuostatomis. Kadangi sutarties nuostatos buvo panaikintos, pasakė parlamentas, nebegali toliau priiminėti sprendimų pagal tas pačias nuostatas. Teismas pasakė, kad e, kadangi taryba nepacitavo buvusios ES sutarties tarp teisinio pagrindo elementų, tai aišku, kad e, taryba nenorėjo pasiremti savo sprendimuose e, sutarties nuostatomis, anksčiau galiojusios sutarties nuostatomis, taigi parlamento ieškinys turi būti atmestas dėl to. Dabar dėl sutarties nuostatų kaip teisinio pagrindo teismas teisinė bazė tokiu būdu yra neteisėta, nes ji paremta ne sutartimi, o antriniais teisės aktais. Ir kas dar svarbiau, ta, tie antriniai teisės aktai numato tokias procedūras, kurios netitinka sutarties, kuri galioja tuo met. Tai reiškia, kad tos trečio Um, ramšio teisės aktų nuostatos yra neteisėtos ir negali jomis paremti kitų teisės aktų. Ir čia dėl to antro ieškinio, dėl, dėl procedūros, teismas pasakė, taip, parlamentas yra teisus, iš tikrųjų skiriasi procedūros. Sutartis reikalauja, kad būtų pasitarta su um, parlamentu, tuo tarpu trečio ramščio teisės aktuose apie tai nekalbama, tai nenumatyta. Ir vis tik tai. Uh, tai taryba, nors ir nepaminėjusi e, konsultacijų su parlamentu, e, teigia, kad turėjo būti viskas interpretuojama, tarsi buvo pasitarta su parlamentu ir tai reiškia, kad parlamento teiginiai, kad procedūros skirtingos e, dėl trečio ramščio teisės aktų turi būti atmestas, bet parlamentas pareiškia, kad nauji teisės aktai, kurie patvirtinti po Lisabonos sutarties įsigaliojimo, turi būti paremti sutartimi dėl ES veikimo sutarties ir visomis procedūromis, kurios yra numatytos tenai. Parlamentas patvirtino, kad yra protokolas, kuris numato ir pernamų laikotarpio e, procedūras ir nuostatas ir tai reiškia, kad uh, nuo Lisabonos sutarties įsigaliojimo nauji teisės aktai neturi būti tvirtinami. Teismas pasakė, kad jis nesutinka su parlamento interpretavimu, kadangi jo manimu e, toks interpretavimas apsunkins uh, trečio ramšio teisės aktų gyvenimą ar netgi padarys jį įmanomą ir netgi pad... E, tokiu būdu protokolas dėl perinimo laikotarpio laikinųjų nuostatų nebeteks prasmės. Parlamentas savo, kad kuomet eina kalba apie naujus um, teisės aktus, naujų teisės aktų patvirtinimas turi atitikti tą procedūrą, kuri yra nustatyta trečio ramščio aktuose. Tačiau ši procedūra nustatyta trečio e, ramščio aktuose turi būti interpretuojama laikantis ankstesnių e, su sutarčių, mm, e, kurios ir tų nuostų, kurios buvo panaikinos Lisabono sutartimi. Taigi teismas nustatė, kad taip tokia sistema turi būti taikoma ir atmeti parlamento argumentą, kad turi naujoji sutartis būti teisinių pagrindų. Na ir galiausiai dėl procedūros, kaip kolega sakė, teismas pasakė, kad ne Lisabonos procedūra turi būti taikoma. Parlamentas sako, kad jeigu tai procedūra, kuri buvo iki Lisabonos, tai irgi tos buvo nesilaikoma, kadangi su parlamentu nebuvo pasitarta. Teismas pasakė, taip teisingai, su parlamentu nebuvo pasitarta, su juo turėjo būti pasitarta. Todėl parlamento argumentas, kad ta procedūra, kuri buvo pritaikyta, nebuvo tinkama, yra teisingas ir teismas dėl to tokiu pagrindu ir nusprendė anuliuoti tuos tris sprendimus dėl to, kad su parlamentu buvo nepasitarta. Taigi teismas anuliavo tuos tris sprendimus. Ir, taigi reiškia, kad su parlamento, argumentai, e, parlamento reikalavimai buvo patenkinti iki to momento, kai bus patvirtinti nauji teisės aktai. Labai ačiū. Ponui Kajolai ir Pančiovai. už e, įdomią, naudingą nuomonę. Nesu tikra, kad e, atsižvelgsime į jūsų vertinimus per koordinatorių posėdį. Kuriame dalyvaus visų politinių frakcijų atstovai. Labai ačiū. Pereikime prie devinto darbo tvarkės klausimo. 2015 mm, vasario 15 dieną ponas Korau patikė klausimą, kurį atsakoma raštu. Dėl 15 e, Europos parlamento narių užklausimo dėl e, iki Lisabonos sustaties patvirtintų priemonių perkelimo į valstybių narių teisės sistemą e, policijos ir teismų bendradarbiavimo kontekste. 2015 <clears throat> vasario 13 dieną pono Korao klausimas buvo įtrauktas į darbo tvarkę remiantis darbo tvarkos taisyklės 130 straipsnio 5 dalimi. Pone Korao, jums suteikiamas žodis. Tiksliau ketvirtąją dalimi. Ačiū, pirmininkė. Prieš e, ratifikuojant ir pasirašant Lisabono sutartį, bendradarbiavimas teismų ir policijos rytyje e, priklausė trečiam ramščiui, visi sprendimai buvo primami taryboje vienbalsiai, e, procedūra buvo labai sudėtinga ir šiuo metu policija negalėjo pradėti procedūros dėl starties pažeidimo, nes nu, padėtis pasikeitė Lisabon sutarties 10 straipsnio antroje dalyje teigiama, kad gyvendant perinamą laikotarpio priemonės teismų ir policijos struktūrų bendradarbiavimo srityje baudžiamosiose bylose įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Kalbėtos kalba per greitai, pateikia per daug skaičių ir tai nespėja išversti. Pone Karau, sako pirmininkė, kalbėkite truputėlį lėčiau, nes jūsų skaitomų e, taip greitai beriamų žodžių skaičių išversti neįmanoma labai apgailestaujami dėl to. E, komisijos įgaliojimai pagal 152 e, straipsnį Lisabonos starties šiandien gali būti taikomi ir teisingumo teismo sprendimas uh, dėl e, nuostatų iki įsigaliojant visamos tarčiai taikymo turi būti šio sprendimo laikomasi. Praėjus penkeriems metams po Lisabono sutarties įsigaliojimo, tai yra nuo gruodžio pirmos dienos 2010 metų, atitinkamos nuostatos yra negalioja. Taigi šį klausimą pasirašė įvairių frakcijų atstovai. Ir e, mes manome, kad parlamentui turėtų būti suteikiama atitinkama informacija kaip viena iš teisėkuros institucijų. Taip pat man atrodo, kad tos priemonės jau yra pasenusios, nes daug kas pasikeitė per tą laikotarpį ir e, mes norėtume gauti konkretesnės informacijos apie tai, kokie teisės aktai pasenė ir kokių nereikėtų taikyti. Esame tikri, kad e, kad nebūtinai reikia naujų teisės aktų susijusių su Europos arešto orderiu Tačiau teisinio saugumo kriterijai yra turbūt e, tie, kuris būtina vadovautis baudžiamo persikimo srityje, galbūt reikėtų pakeisti tam tikrus pagrindinius principus. Mm kuria galėjo nuo 2015 metų ir susijęs su pavojingos menų registru Šengeno erdvėje, galbūt reikėtų šios principus atnaujinti, nes yra labai daug įvairių aspektų, dėl kurių mums kyla klausimų, norėtume išgirsti juos atsakymus iš komisijos vicepirmininko Timermanso. Todėl prašome kad kiekviena priemonė būtų vertinama atskirai, nustatant, ar ji vis dar yra svarbi, aktuali ir galima ją pasitelkus pasiekti užsibriežtų tikslų. Tiek noriu pasakyti. Ačiū, ačiū komisijos vardu. Dabar kalbės ponas Vislait. Prašau jums žodis. Ačiū pirmininkė, gerbim parlamento nariai, komisija visuomet mėgina laikytis nustatytų parlamento terminų, pateikiant atsakymus raštu, užduotus klausimus, e, nepaisant to, kad tokių klausimų skaičius nuolat didėja, šiuo atveju negalėjome to padaryti, tačiau džiugiuosi galėdamas dabar pristatyti kai kurios elementus ir informaciją, kuri galėtų būti naudinga komitetui. Ponas e, Koravo jau e, pabrėžė labai aiškiai praėjusiais metais printų sprendimų svarbą. Iki to komisija įvertino e, atitinkamus teisės aktus pagal jų svarbą. Komisijos prioritetas e, šioje srityje prieš pasibaigiant perinamą laikotarpį yra toks, kad mes siekiame kad šios rytie galantis teisės aktai būtų e, to paties sisteminio lygio kaip ir kitose srityse, tai yra susiję su domenų kaupimu valstybės narėse, jų e, perdavimu, taip pat e, galiojančio teisino perkelimu ir įgyvendinimu į valstybių darių nacionalinę teisę. Galbūt viena iš priežasčių, kodėl šis darbas yra toks sudėtingas, yra teisės aktai, kurie yra šiuo atveju išbarstyti po atskiras sritis. Valstybės narės iki 2015 gegužės 15 dienos turi formaliai pateikti informaciją komisijai e, dėl to, kaip jos yra perkilusios į savo teisės sistemą atitinkamas svarbės patvirtintas priemonės, tas darbas vyksta, taip pat uh, sukaupę pakankamai duomenų, mes sugebėsime pasiekti, kad tas teisynas būtų įtrauktas į normalią teisinę sistemą. Todėl mes siekiame užtikrinti, kad kuomet sistema pradės veikti, parlamentas gautų visapusišką informaciją. Taip pat noriu priminti, kad balandžio 14 dieną Libė komitete buvo svarstyti atitinkami klausimai komisijos pasiūlymas panaikinti kai kurias priemonės galėjusias iki Lisabono sutarties pasirašymo, kurios e, tapo nereikalingomis, kaip buvo paminėta. Pasiūlymai buvo pateikti tarybai ir komisijai ir taryba sutarė pradėti diskusiją su parlamentu balandžio 17 dieną šiomis temomis. Ačiū. Pirmininkė, labai ačiū už e, keitimąsi informacijos šią temą. <clears throat> Ponas Kurau norėtų sureaguoti į komisijos e, atstovo pasisakymą Kitas mūsų komiteto posėdis vyks gegužė 67 dienomis nuo 9 iki 12.30 ir po pietų iki 18.30 Briuselėje. Ačiū visiems už dalyvavimą, ačiū sekretariatui. Šiandien. Labai ačiū.